liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Äh, mėly, mėly kolegos, ponės ir ponai, laba diena, pradėkime mūsų krizės komiteto posėdį. Šiandien turime galimybę pasisakinėti visomis oficialiomis Europos parlamento kalbomis. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar dėl darbo tvarkės turėtumėte pastabų, jeigu niekas neturi, tuomet darbo tvarkė laikome patvirtinta. Specialių pirmininko pranešimų neturiu, todėl iš karto pradėkime trečiąjį darbo tvarkės punktą, tai yra sausio 28 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Ar kas nors turite pastabų? Ne, pos, protokolas patvirtintas. Pradėkime svarstyti mūsų šios dienos programą. Man labai džiugu pasveikinti Tomaso Padovas Šiopą, man iš kairės, kuris tikrai to žodžio prasme dalyvavo daugelio, daugelio sričių Europos istorijos kūrime tiesiogiai, nepristatinėsiu jo biografijos, tačiau jūs puikiai žinote, kad jis yra e, Italijos finansų ministras, taip pat Europos centrinio banko vykdomojo komiteto narys ir pasaulinio valdymo klausimų. Jis yra labai kompetentingas dėl savo ankstesnės profesinės patirties. Jis yra Notre Europos smegenų centro narys ir e, daugiau jau nepristatinėsiu, suteiksiu jums dabar iškart žodį, prašau nekalbėti ilgiau nei 15 minučių, tarp kitko noriu pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, pranešu tą, kad žinotumėte, ačiū pirmininkė, man džiugu ir e, yra didelė garbė būti pakviestam šio komiteto posėdį. ir e, komiteto, kuris e, svarsto su krize susijusius klausimus. Iš tikrųjų, krizė yra apėmusi tiek daug įvairių sričių, kurio, už kurias yra atsakingi skirtingi komitetai. Todėl be šios specialaus krizės reikalams įsteigto komiteto e, būtų e, viskas e, svarstoma atskiromis dalimis ir nebūtų galima apriepti, apriepti visų krizės aspektų. Šios dienos mūsų posėdis yra skirtas pasauliniam valdymui ir aš kalbėsiu tik tai šiuo klausimu ir nekomentuosiu platesnių krizės aspektų. Savo pasisakymę daugiausiai dėmesio skirsiu keturiems aspektams. Pirmasis tai bus įžanginės pastabos dėl ES situacijos krizės akivaizdoje. Toliau kalbėsiu apie tai, ar krizė kilo dėl globalizacijos, tai yra ar globalizacijos sąlygojo krizės atsiradimą. Trečiasis aspektas, tai yra kokiamis priemonėmis būtų galima su krize kovoti arba kaip reikia reformuoti pasaulinį valdymą tam, kad ateityje būtų galima užkirsti kelią panašaus pobūdžio krizių pasikartojimui. Ketvirtasis aspektas yra apie tai, ką ES galėtų nuveikti tam, kad kaip manoma, geriau prisidėtų prie pasaulinio valdymo struktūrų reformos. Pirmoji įžanginė mintis būtų tokia. Negalima būtų susumuoti sekančiai. Krizė kilo ne Europos Sąjungoje, tačiau Europos Sąjunga galėtų tapti pirmąją šios krizės auka. Kodėl Europos Sąjunga nesukėlė krizės? Todėl, kad pagrindiniai faktoriai ir pagrindinės krizės priežastys žymiai labiau e, buvo pastebimos kitose pasaulio dalise, o ne Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, radikalioji rinkos fundamentalistų ideologija kuri e, remiasi teiginiu, kad e, rinkos visą laiką veikia teisingai, finansinės rinkos visą laiką juda finansinės pusiausvėros kryptimi ir kad pagrindinis vyriausybių vaidmuo yra e, sumažinti savo įtaką ir leisti veikti rinkos jėgoms šios kraštutinių rinkos fundamentalistų jėgos nebuvo tokios stiprios ES kaip kitose pasaulio dalise. Taip pat e, ta mintis, jog tarptautinė integracija gali vykti neegzistuojant jokiai viešai struktūrai, prieštarauja pačiam tarptautinės integracijos procesų ES viduje. Pasauliniu mastu integracija vyko pasirinkus tokias formas, kurios neturėjo jokių teisėkuros institucijų. ES tuo tarpu egzistuoja tiek įstatymų leidžiamoji, vykdomoji teisminė valdžia kurios papildo rinkos mechanizmus ir e, netinkama pusiausvėra tarp rinkos pusės ir ekonominės integracijos dalies, kuris egzistuoja pasauliniu lygmeniu, ES lygmeniu, yra žymiai mažesnis tas disbalansas. Taip pat uh, veiksmai suplanuoti į labai trumpą ateitį, kurie buvo labai svarbus krizės atsiradimo faktorius Europos Sąjungoje, taip pat yra mažiau išreikšti dėl atitinkamų egzistuojančių struktūrų nei kitose pasaulio regionuose makroekonominis disbalansas, kuris buvo toks didžiulis JAF ekonomikoje ir išorės e, fiskalinis deficitas e, taip pat neegzistuoja tokiais mastais ES kaip JAV. Daugiausiai faktorių, aš kalbu apie faktorius, o ne apie priežastis, kilo ne iš Europos. ir jeigu likusi pasaulio dalis būtų turėjusi tas pačias struktūras kaip ES, krizė galbūt būtų neįvykusi. Nepaisant to, ES galėtų tapti pirmąją krizės auką, nes e, ji buvo krizės užklupta ne visiškai užbaigus e, e, jos egzistuojančių struktūrų kūrimą, o tai paveikė ES labiau nei kitas pasaulio dalis. Valstybių narių lygmenių negalime nepaminėti, kad jos stengiasi apsaugoti savo ekonomiką, o ne visos ES ekonomiką, dėl to nukenčia e, visa ES, pavyzdžiui, bankų gelbėjimo atvejais daugiausiai bankai buvo gelbėjami pasitelkus e, nacionalinės gelbėjimo priemonės ir sukėlė uh, E, nemažai įtampos tarp atskirų valstybių, ypatingai tų, kuriuose veikia tarptautiniai bankų ir finansiniai koncernai. Taip pat smarkiai nukentėjo automobilių pramonė atskirose valstybėse narėse nuo krizės. Na ir paskutinis reiškinys, e, kuomet jau e, ne atskira ekonomikos rytis arba bankai, tačiau ir visos valstybės bendrai sunkiai susidaroja su krizės pasiekmėmis. Taigi krizė nekyla ES, bet ES gali tapti didžiausia jos auka. Antrasis aspektas, ar globalizacija sukėlė krizę. Aš nemanau, kad globalizacija yra krizės priežastis, tačiau kai kurie globalizacijos aspektai iš tikrųjų palengvino galimybės vykti atitinkamiems procesams, kurie sąlygojo e, netvarumo reiškinius ir leido jiems e, smokti žymiai e, smarkiau. Jeigu tinkami mechanizmai būtų buvę taikomi ankstesnėme etape, krizės poveikis nebūtų buvęs toks didelis, galbūt netgi apie krizę nebūtų galima šnekėti, o apie, vien tik tai apie įprastinės permainas ekonomikoje. Kokie globalizacijos elementai prisidėjo prie krizės? Pagrindinis elementas tai yra JAV dolerio pozicija. Tas faktas, kad e, valstybė, kuri turi didžiulį biudžeto deficitą, spausdina tarptautinę valiutą, E, tam, kad finansuotų savo biudžeto deficitą. E, sąlygojo tai, kad e, nebebuvo tinkamų korekcijos mechanizmų siekiant tą deficitą riboti, taip kaip būtų galima tikėtis tokių mechanizmų kitų valstybių atveju. kurios turėtų geriau tvarkyti savo valstybės skolas, kuomet e, tokia valstybė spausime pasaulinius pinigus, jai negalioja e, ta pati biudžetinė drausmė kaip kitoms valstybėms egzistuoja, tačiau ir kitas globalizacijos aspektas. Tai yra faktas, kad e, tai yra antrinių paskolų rinka ir jos e, burbulo sprogimas e, įprastoje situacijoje tai būtų sukėlę didžiulę e, infliacijos bangą. Ir ta infliacijos banga, e, jos buvo išvengta investuojant į labai pigias prekes iš Azijos valstybių ir jas perkant. Likvidumo problemos neturėjo tokio poveikio, kokį būtų turėjusios turėti dėl to, kad e, buvo e, užsitikrinta prieiga prie pigių e, prekių, kurios išlaikė kainų, padėjo išlaikyti kainų stabilumą, taip pat nereikėjo pasitelkti biudžetinės drausmės mechanizmų, kuriuos e, būtų privalėję taikyti tos valstybės, kurios nespausdina rezervinės valiutos. Būtų galima teikti, kad globalizacija sukelia tam tikrų problemų, dėl to ji yra blogas reiškinys. Kai kurie atskiri globalizacijos veikimo ir raidos aspektai per pastaruosius 20 metų. Sąlygojo tą ilgesnį laiką trukusi disbalansą kuris sukėlė krizę galbūt. Tačiau šie argumentai nekalba prieš globalizaciją, jie kalba prieš, arba jūs galima būtų panaudoti prieš tokią globalizaciją, kuri neturi pasaulinio valdymo struktūrų, kurios papildytų rinkos integraciją, suteikdamos uh, joms tam e, tikrų e, globalinės politikos elementų, ypatingai makroekonomikos srityje. Kokios priemonės kovoti su krize, kaip, krize, kaip reiktų reformuoti pasaulinį valdymą. Tam tikrą prasme pati krizė jau sąlygojo globalinio valdymo reformą. Ta reforma buvo labai sveika. E, e, išsiplėtojo tartautinio bendrabiavimo struktūros, G7 tapo G20. E, G7 e, šioje struktūroje nebuvo atstovaujama labiausiai besivystančioms, greičiausiai besivystančioms šalims, kylančios ekonomikos šalims, nes e, juose buvo atstovaujama tik tai vienai prekybinio pasaulio daliai, kurią sudarė pramoninės valstybės, e, G20 yra žymiai e, tikroviškiau atstovaujama pasaulinėje ekonomikai. Šiuo metu aš manau, kad tarptautinis bendradarbiavimas, kuris remiasi tomis G, tai yra grupėmis, ar tai būtų septynios šalis, ar dvidešimt šalių, ar dvi šalis, mano galva atima galimybę greičiau vystytis tarptautiniam bendradarbiavimui institucinių lygmenių, kuris buvo pats svarbiausias tarptautinės santvarkos reformos, kurios buvo pradės dėkti po pirmo pasaulinio karo, aš turiu menyje Tarptautinį valiutos fondą, Pasaulio banką, Junktinės tautas, Pasaulio prekybos organizaciją. Komerčios institucijos procesuose bendradarbiavime nedalyvauja ir bendradarbiavimas remiasi tik tai atskirais susitikimais, neegzistuojant jokiai institucijai, kuri galėtų kalbėti viso pasaulio vardu ir galėtų užtikrinti nepriklausomą ir kompetitingą problemų bei klausimų analizę tuomet šios grupės negali pasiekti mm, e, rezultatų, nes e, jos nepriima globalinių sprendimų. Manau, kad vienas iš pagrindinių elementų reformuojant pasaulinį valdymą turėtų būti grįžimas prie tokių, e, prie tokių tartautinio bendradarbiavimo formų, kurios būtų ne formai, o institucijos ir suteikiant atitinkamą, numatant joms atitinkamą administracinę infrastruktūrą, kurio, kuri sudarytų e, tarptautinio valdymo, pasaulinio valdymo stuburą. Kitas elementas, kuris mano galva yra nepakankamai e, aptarinėjamas diskusijose, yra būtinybė e, persvarstyti tarptautinę e, monetarinę santvarką. Daugelis valstybių reikalauja tokios e, reformos. E, atitinkamos europinės struktūros kurios yra numatytos finansinės pagalbos struktūros SDR galėtų būti e, priemonė, kuri leistų iš naujo pertvarkyti, iš pagrindų pertvarkyti tarptautinę monetarinę sistemą. Aš manau, kad uh, Jeigu mes iš tikrųjų galvojame apie rimtą pasaulio valdymo reformą, reikia daugiausiai dėmesio skirti e, tarptautinės monetarnės politikos atnaunimui. Na ir pabaigai, kadangi matau, jog laikas baigėsi, galiu pasakyti, e, kad e, kokiu priemonių Europa gali imtis kovojant su krize. Regioniniu lygmeniu Europos Sąjunga vykdo visiškai kitokią tarptautinę integraciją lyginant su globaliniu lygmeniu. Ji turi viešasias institucijas, teisėkuros galės, priima sprendimus balsų daugumą. Nemažame skaičiuje sričių ES turi ne tik rinką, tačiau ir e, viešosios valdžios struktūras, kurios ją prižiūri, prižiūri ekonominius procesus. Ir e, tam tikrų ribotų mastų ES taip pat e, E, priima sprendimus arba sugeba priimti sprendimus netgi tais atvejais, kuomet besidarančios dėl sprendimų šalis nepritarė siūlymams e, dėl tam tikrų e, pasiūlymų. Tai yra, yra galimybė priimti sprendimus balsų daugumą. Globalinių lygmenių tokio mechanizmo neegzistuoja, todėl neegzistuoja ir pasaulinis valdymas. ES turėtų siekti, kad e, jos, joje taikomas modelis būtų pradėtas taikyti e, ir e, globaliniu mastu. Tik tokiu būdu ES galėtų išvengti to, kad ji taptų pirmąją šios krizės auka, nes ES e, nėra jos kūrimas visiškai e, pilnai užbaigtas, todėl jai gali kilti nemažas pavojus tokios krizės kaip ši akivaizda. Pirmininkas, ačiū labai, dabar galime užduoti pranešėjų klausimus, e, vadovausime Dehont sistema. Klausimus užduodami pirmieji turi teisę klausti konservatorių atstovai. Otmarai žodis, prašau. Pirmiausia, ačiū labai už jūsų pranešimą. Dar kartą norėčiau padėkoti už tai, kad kai kuriems krizės komiteto nariams taip pat radote laiko asmeniniam pokalbiui. Vieną klausimą noriu ir užduoti, apie kurį nekalbėjote. Šiandien dažnai susidurėme su tokiu reiškiniu, kad valstybių vadovai siekiant išspręsti Graikijos problemas, siūlo taikyti kombinuotą modelį tarp Europos ekonomikos fondo, e, tas tarptautinio valiutos fondo ir tarp europinių struktūrų. Noriu paklausti, ką Jūs matote apie tokį kombinuotą modelį. Antras aspektas krizės komitete mes turėtume siūlyti taip pat ir atitinkamus projektus ateičiai, kokie projektai, kurie turėtų būti įgyvendinami europinių lygmenių, jūsų nuomonė yra svarbiausi ir ar ES biudžetinės galimybės yra pakankamos tam, kad tokius projektus ES lygmenių būtų galima įgyvendinti. Ačiū. Would you like to take a few questions at once? Ar norėtumėte, kad būtų užduodami keli klausimai ir atsakinėsite į kiekvieną klausimą atskirai? E, laiko turime pakankamai, galbūt galite atsakyti šį klausimą dabar. One one. Jeigu teks atsakinėti kiekvieną klausimą atskirai, galėsiu tiesiogiai e, apimti klausimą esmę. Klausite apie tą e, mišrų požiūrį, apjungiant Tarptautinio valiutos fondo ir Europos Sąjungos pajėgas. Šią krizę vertinu kaip sąjungos krizę. Ir ne Graikijai, bet sąjungai kyla grėsmė. Taigi sąjunga turi ap, apsiginti, apsisaugoti ir veikti, nes tai yra jos krizė. Kitos valstybės narės daro labai dėlę klaidą, sakydamos, kad tai yra Graikijos problema, Graikijos atsakomybė ir Graikija už šią klaidą turi mokėti, bet tai nėra teisinga. Didžioji dalis Graikijos skolos yra ne Graikijos rankos. Jeigu Graikija negalėtų jos gražinti, tai didelių uh, nuostolių patirs Vokietija, Prancūzija. Uh, kils grėsmė bankų stabilumui. Ir bet koks požiūris e, sėtinas su e, neįgimu to, kad tai yra e, ES krizė, yra neteisingas prašydami TVF kreiptis užuotėmėsi priemonių bendrijos lygmenių mes darome didžiulę klaidą. Nereiškia, kad TVF turi būti nuo šalyje. Fondų reikia naudotis, ES turi naudotis jo paslaugomis, kaip yra numatyta, tačiau krizės esmė ir krizės valdymas turėtų būti politinis, o ne techninis procesas Mano vertinimu, krizę valdyti turi Europos Sąjunga, o ne kitos struktūros. Ir jei e, TVF patvirtintų tam tikras sąlygas, pagal kurias Europos Sąjunga ar pagrindiniai jos nariai e, nesijimtų pakankamai efektyvių priemonių, tai neigiamai paveiktų rinkas ir Graikija nebūtų išgelbėta. Taigi būtent Europos Sąjunga yra pagrindinė krizės a, valdytoja. Tai atspindėta jau valstybių ir vyriausybių vadovų išvadose, vasario, atsiprašau, kovo 11-osios išvadose. Ir tai turėtų būti pagrindas pagrindinė ES kryptis. Aišku, galima minėti įvairiausius veiksnius ir priemonės. TVF turėtų būti viena iš tų priemonių. Antra, klausėte, ką Europa gali pasiūlyti. Na, čia esama įvairių elementų. Vienas Galimas pasiūlymas būtų e, G20 įtraukti į Bretton Woods instituciją. E, tarptautinis e, valiutos fondas turi du kartus posėdžiaujančią struktūrą, sudarytą iš ministrų. Aš beje, dirbdamas Italijos vyriausybei, buvau a, tos struktūros pirmininku. A, Taigi per tą struktūrą būtų galima veikti ir nebūtų tikslinga tuos pačius asmenys kviesti posėdžiauti G20 sudėtyje, e, kuriai nėra pavaldus Tartunis valiutos fondas ir, tuo, ir paskui tiems patiems asmenims posėdžiauti TVF rėmose. Taigi reikėtų instituciškai spręsti šią problemą. Be kita ko, Europa galėtų inicijuoti diskusijas dėl geresnės pasaulio pinigų valdysenos struktūros. Aš manau, kad dabar atsilaikius doleriui euras patirs didžiausią nuvertėjimo grėsmę dėl uh, grė, konkurencinės grėsmės kylančios Europos produkcijai. Taigi Europa neturėtų būti suinteresuota, kad euras pakeistų dolerį. Ir čia eurą galiu vadinti nacionalinę valiutą, nors tai yra tarptautinė valiuta mes su savo valiuta esame didesnės tarptautinės struktūros, kuri yra kartu valdoma dalis. Taigi mes turėtumėm teikti pasiūlymus, grindžiamus mūsų modeliu. Ačiū. Pone Leranž, ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui pranešėjui už labai įdomų pranešimą. Pateiksiu tris klausimus dėl valdymo. Pirma, kalbate apie forumų, o ne institucijų a, plėtojimą. Kaip dėl finansinio stabilumo komiteto, ar čia buvo pasiekta kažkokios pažangos. Taip pat kaip galima turėti pridėtinę vertę pasinaudojant TVF paslaugomis ir užtikrinti didesnį stabilumą bei saugumą. Kalbant apie apskaitos taisyklės, kaip būtų galima pakeisti valdymą, kad e, tos taisyklės būtų. Mes turime savireguliuojančią instituciją, bet ji nėra forumas. Mes esame pateikę pasiūlymą kad komitetas galėtų patekti į TVF struktūrą ar panašiai. Bet valdymo prasme reikėtų analizuoti ir apskaitos taisyklių klausimą. Taip pat reikėtų naujai pasižiūrėti į pasaulio e, pinigų valdymą ir norėčiau paklausti, kokiu rekomendacijų galėtumėte pateikti. Kai a, komisarai vyksta į Kiniją, atrodo, kad jie kalba už JAV. Taigi, kaip būti ne teniso kamoliuku tarp Kinijos ir Amerikos, bet kaip būti individualių žaidėjų. Tai mus neramina. Finansin... Atsakysiu prancūzų kalbą. Finansų stabilumo taryba yra jos keičiamas pavadinimas. Bet esminių darbo metodo pakeitimų nebūta, tiesiog atsirado daugiau sąsajų su G20 tai vyko kartu, transformuojant didį septynetuką į didį dvidešimtuką. Kai dėl forumo, tai jau anksčiau sakiau, kad čia kol kas nėra struktūros ir teisinio pagrindo. Be kita ko, e, ši struktūra neturi tokių įgaliojimų, kaip pavyzdžiui TVF ar Pasaulio bankas. Ji tiesa turi sekretoriatą, e, sudaryta iš tam tikras funkcijas atliekančių komandos narių. Aišku, e, jų funkcijos neprilyksta TVF ar Pasaulio banko funkcijoms, tačiau neneigiu šios struktūros naudingumo. Ši finansinio stabilumo taryba arba formas leidžia uh, inicijuoti diskusijas tarp įvairių suinteresuotųjų šalių, tai tarp jų ir centrinių bankų, priežiūros institucijų, centrinių agentūrų. Tai nėra reguliarūs posėdžiai, tačiau būtų gerai, jog tokia struktūra turėtų uh, daugiau poveikio institucijoms. Apie tai jau anksčiau minėjau. Nemanau, kad TVF funkcijos būtų tokios pačios kaip šios tarybos. Dabar funkcijos jau labai aiškiai apibrieštos ir TVF kartais išsako pozicijas apie tai, kad nesilaikoma kažkokių taisyklių praktikoje. Kai dėl apskaitos standartų, tai suvokiu, kad Europa nelabai nori juos plėtoti. Aš šioje srityje esu nemažai dirbęs ir manau, kad Europa turėtų nesiskūsti dėl tarptautinio apskaitos standartų, bet didžiuotis jais. Europos standartai yra pavyzdys rengiant pasaulinius tarptautinius standartus jeigu pasauliui standartus siūlytų JAV, tai mes sklustumėmės jų imperializmu. Tačiau šiuo atveju mes esame prieš akiją ir mūsų pavyzdžių seka kitos valstybės, taigi nesuprantu, kodėl skundžiamės. Puikiai susipažinę su apskaitos standartais, mes patys juos įgyvendiname bet jie tampa privalomi tik tai tuo atveju, kai Europos institucijos e, jiems pritarė. Taigi e, tokia pati situacija yra ir JAV jų atitinkama apskaitos struktūra turi patvirtinti šiuos standartus. Taigi, Europos standartų tarnyba yra ne tik europinė institucija, bet ir standartus pasaulyje nustatančioji institucija. Ir siekimas atsisakyti tokių standartų yra nepagristas. Nemanau, kad tai yra naudinga vizija. Suvokiu, kad keistoka, jog prie dėrybų stalo sėdi ne tik europiečiai, bet juk turime didžiuotis tuo, kad galime prisidėti prie pasaulio standartų sudarinėjimo. Kitas klausimas dėl pasaulio pinigų valdymo. Negaliu tokio klausimo atsakyti per 30 sekundžių. Klausimas be galo reikšmingas. Te pasakysiu, kad kol kokia nors nacionalinė valiuta funkcionuos kaip e, tarptautinė valiuta, tai išliks prieš priešą tarp poreikio taikyti pasaulio o, pinigų valdymą toje valstybėje, kurios valiuta funkcionuoja kaip pasaulinė valiuta ir bendro valdymo pasaulio lygmenių. iki tol, kol buvo įvestas e, aukso standartas prieš maždaug 40 metų e, apie 71 metus e, būdavo kitaip nustatinėjama valiutos, valiutų santykis, tačiau dabar mes e, turime tą standartą, nesiūlau grįžti prie aukso standarto, bet reikia ieškoti išeičių. Ir e, vienas žurnalistas man uždavė panašų klausimą Ir aš atsakiau taip. Aš galiu jums įrodyti, kad mums reikia tam tikro skraidančio objekto, skraidančios lėkštės, bet mes dar neišradome e, lėktuvo. Jeigu jo neišradome, tai reiškia, kad mes negalime įrodyti pasauliu, kad galime atsiplėšti nuo žemės. Ta pati galiu pasakyti ir apie tą valdybą. E, dar kol kas reikia e, rasti sprendimų, kad, e, kad tas mūsų kuriamas objektas pakiltų nuo žemės. Ačiū. Euh, euh, Kolega Giorans iš Aldės. Mano klausimas bus panašus į kolegų. Egzistuoja didžiulis disbalansas, kurį jūs minėjote, Taip pat minėjote ir tai, kad nėra jokio pribojimų e, JAV, tai yra jie nepatiria to paties spaudimo kaip mes, todėl jie neprivalo taikyti tam tikrų mechanizmų tuo met, kai pasireiškia disbalansas. Vėliau jūs minėjote, kad Europa turi eksportuoti savo modelį tam, kad padėtų tašką šio absurdiškui situacijai. Na taip, galbūt Europoje mums pavyko šitą nuveikti, kažko pasiekti, nes turim bendrą valiutą. Vis dėlto to nebūtumėm pasiekę iki Berlyno sienos griuvimo. Taigi visi šie klausimai yra glaudžiai susiję ir su politiniais tam tikrais aspektais. Ir tikrai nežinau, ar ateitie mums pavyks taip pasiekmingai dirbti. Jūs taip pat sakėte, kad ES turėtų uh, perkelti šias diskusijas į TVF. Taip, jūsų pasiūlymai įdomus, bet ar yra kitų forumų? Pavyzdžiui, pasaulinė prekybos organizacija, ar nereikėtų šio klausimą aptarti ir PPO? Ar įmanoma kažkaip tai nutraukti šį dolerio ir Kinijos valiutos konkurencinį karą dėl nuvertėjimo, dėl vertės nustatymo ir taip toliau. Kaipgi yra su komerciniu dempingu, kuris neleidžiamas pagal PPO? Ar negalima būtų šių klausimų išspręsti per kažkurios vienos valiutos chroninį chronišką nuvertinimą. Gal jūs galėtumėte atsakyti šios klausimus? Beje, norėjau dar pasakyti, kad ponui Debosijų prieš metus tą patį klausimą uždaviau. Ir jis pasakė, jei nuvykstate kažkokį forumą į susitikimą ir konfliktuojate su e, Kinijos atstovais ir juos supykdote, tai konferencija ir sustikimas baigės per 10 minučių. Ačiū. Na, aš tikrai nenoriu nieko slėpti. Dohos procesas turi tęstis ir jis turėtų netgi būti papildomas ir turime ieškoti būdų valdyti tarptautinę integraciją. Taip, tiesa, nėra jokio forumo, kuriame galima būtų diskutuoti apie valiutų kursus ir jų ryšį su priekybos kursais ir spręsti šias problemas. Bet priminsiu, kad yra trys institucijos, svarbios institucijos šiam kontekste, tokios kaip PPO, dėl kurios buvo tartasi dar 40 metais, bet Hartijai nepritarė JAV kongresas ir todėl pokario laikotarpiu e, egzistavo tik tai du ramščiai iš trijų būtinų. Tai yra buvo TVF ir pasaulio bankas, vėliau atsirado ir PPO, visą tai buvo jungtinių tautų elementai. Ir be abejo, visi šie elementai turi sėtis tarpusavį tiek, kad galėtumėm aptarinėti visiems svarbius klausimus ir netgi klausimus, kurie yra bendri kelioms rytim. Pavyzdžiui, kad galėtumėm kalbėti apie valiutą, valiutų kursus ir priekybą. Na, taip, aš pritariu tam, ką jūs sakot, diskusijas galima perkelti į PPO, tačiau reikėtų prieš tai jas dar išplėtoti ir TVF. Ir man atrodo, kad visų pirma reikia viską aptarti tame kontekste, kuris dabar įmanomas, o paskui galvoti apie kitus. Ačiū pirmininkė, ačiū mūsų svečiui už prezentaciją. Mes su prevanš, nežinau, galbūt galvojam apie tą patį visuomet ir tie klausimai, kuriuos aš norėjau užduoti, jau buvo užduoti, nežinau, ką tai reiškia, bet vis dėlto norėčiau išsakyti kelias pastabas, noriu sureaguoti tai, ką jūs sakėte. Sakėte, kad ES turėtų būti modelis pasauliniam valdymui, kalbant apie institucijas. Ir galbūt reikėtų pirmą įvesti tvarką savo namuose. Aš suprantu, kad turbūt institucijos, o ne kažkoks forumas yra geriausias sprendimas pasauliniu mastu, bet man kyla nuogastavimų dėl ES modelio. Galbūt jis vis dėlto nėra pats geriausias arba nebuvo gerai gyvendintas. E, yra tam tikri kriterijai numatyti Maastrichte ir kelios valstybės tuos kriterijus pažeidė ir kai kurios juos tos kriterijus pažeidinėja jau kurį laiką. Tad kyla klausimas, kaip pakeisti mūsų valstybių narių kultūrą, kaip priversti jas laikytis tų standartų, dėl kurių yra sutarta. Aš esu įsitikinęs, kad Visų pirma, tik, tikrai reikia susitvarkyti savo namuose, įvesti tvarką viduje, Europos Sąjungoje. Tačiau tai neturėtų būti laikoma pagrindinė sąlyga tam, kad galėtumėm pradėti bendradarbiavimą su kitom šalim. Ir toks mąstymas tikrai gali net būti pavojingas tiek regioniniam sąjungom, tokiom kaip Europos sąjunga, tiek ir pasauliniai sistemai. Na, visiškos tvarkos jokiose namuose įvesti negalima. Ir kokia bus ta tvarka, daug kas priklauso nuo to, kokia betvarkė yra kitų namuose. Ir tikrai sunku nubrėžti griežtą ribą tarptų dviejų dalykų. Kalbant apie ES, išorės disbalanso nėra, arba bent jau esminio disbalanso nėra. Jei tie išoriniai disbalansai JAF ir Kinijoje būtų ištaisyti, ar tai reikštų, kad tvarka įsigalėtų Europos Sąjungoje? Nemanau. Ar uh, jie, išorės partneriai, taip smarkiai įtakoja Europos Sąjungos pusiausvyrą? Mes tiksliai nežinome, kaip viskas yra ir kaip turėtų būti. Uh, E, Europos Sąjunga savo ruoštų, neturėdama išorinio disbalanso, turi didelį vidinį disbalansą, didžiulius vidinius skirtumus. Tai matome šiandien. Jei tvarka namuose priklauso nuo to, ar turite tam tikrą perteklių, tai tikrai neįmanoma, kad visur tas perteklius būtų užfiksuotas. E, aišku, nieks nesavo, kad perteklius reiškia betvarkė, bet jei deficitas reiškia betvarkė, tai tuo met turime suvokti, kad iš, bandydami ištaisyti tą betvarkę, taip pat įtakosime ir padėti tų, kurie dabar išgyvena perteklių, nes tai yra susiję. Na, aš jau esu sakęs ir aš manau, kad jei ES pati įgyvendintų, geriau įgyvendintų savo modelį, tai ji būtų labiau autoritetinga kalbėdamas su kitais partneriais ir galėtų tą modelį arba pagrindinius jo principus e, siūlyti kitiem partneriam pasaulinio valdymo kontekste. Ji galėtų siūlyti tuos principus, kurie jau pasitvirtino ir Na, o jeigu mes lauksime tobulo laikotarpio tam, kad žengtumėm pirmą žingsnį, tai galim jo ir nesulaukti. Liko dar laiko vienam klausimų ratui, vėl sugrįžkime prie liaudės partijos frakcijos, kas norėtų paklausti, kolegas Tolija ar kiti kolegos. Vă mulțumesc. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce nu privim fondul monetar. Dėkoju. Aš negaliu suprasti, kodėl mes nelaikome TVF tokia institucija, kuri galėtų padėti bet kokiai šaliai, nepriklausomai nuo to, ar tai yra eurozonos ar ne eurozonos narė. Tai kaip TVF ir komisija reaguoja į situaciją kai kurių šalių, ES šalių atveju yra labai puiku, nes reakcija būna savalaikė, e, gera ir duoda gerų rezultatų. Vis dėlto, kaip sakiau, man sunku suvokti, kodėl negalime pasitelkti šios institucijos, kuri būtent tokiuose srityse ir specializuojasi ir kodėl negalime jos pasitelkti tam, kad išspręstumėm problemas tų šalių, kurios susiduria su didžiuliais fiskaliniais deficitais. Na, aš nežinau, ar čia man klausimas buvo ar kam nors kitam. Na, manau, kad egzistuoja dvi nuomonės, e, kurios, mano nuomonė, yra klaidingos. Pirmoji - sakyti, kad TVF iš vis neturi vaidinti jokio vaidmenio ir jos visiškai nereikia įtraukti į Graikijos krizės diskusijas. Kitagi nuomonė yra kitagi nuomonė sako, kad Graikijos krizė galima ignoruoti ir kad TVF neturėtų niekaip specialiai krizės ir kad neturėtų kreipdėmėsio į tai, kad yra ES narė. Šios dvi nuomonės yra klaidingos, todėl kad e ES yra tarpinė tokia situacija. Mes nesame tokie kaip JAV, bet e, skiriamės ir nuo kitų Europos šalių. Pavyzdžiui, Kalifornijos valstija, kuri turi didžiulių fiskalinių biudžeto problemų, jeigu jai kiltų krizės rizika ir Vašingtonas įsikištų, tai nebūtų TVF Vašingtonas, tai būtų Vašingtono administracija, Vašingtono senatas ir taip toliau. Ir visi manytų, kad tai yra uh, normalus procesas. Graikija nėra Kalifornija akivaizdu, e, ji yra daug labiau susijusi su ES, tačiau ES yra sąjunga. Ji turi bendrą valiutą, turi integruotą finansinę sistemą. Graikijos skola tikrai daro didžiulę įtaką už Graikijos ribų esantiems bankams. Tai reiškia, kad daugelio vokiečių, olandų ar prancūzų santaupos yra investuotos į graikų vertybinius popierius. Ir sakyti, kad Graikijos krizės sprendimas yra tam tikra paslauga, kurią mes suteikiam Graikijai, yra visiškai klaidinga. Bandymas padėti Graikijai išeiti iš krizės turi būti uh, traktuojamas kaip bandymas padėti visai sąjungai. Tad dėl visų šių priežasčių sąjunga negali uh, ignoruoti padėties, ji negali nusiplauti rankų. Kaip sakiau, grėsmė kyla sąjungos sąjungai arba sąjungai sąjungoje. Ir būtent ta mažoji sąjunga, ta pinigų sąjunga kelia grėsmę didžiai, tai yra Europos sąjungai. Na, bet vienaip ar kitaip TVF jokių būdų negalima laikyti ES pakaitalu. Ponas Bonsignorė. Norėčiau užduoti klausimą. Jūsų nuomonė, kokias priemonės galim panaudoti, e, ar turėtumėm kreiptis į TVF, ar įsteigti panašų fondą, ar kaip kai kurie žmonės sako, reikėtų taikyti dvi šalį kažkokį tai principą, kad išspręstumėm problemą. Un fondo monetario europeo non esiste oggi. Europos valiutų fondas šiuo metu neegzistuoja ir užtruktų daug laiko, kol toks fondas būtų įsteigtas. Galbūt yra nebloga mintis, tačiau e, Graikijai šis pasiūlymas nepadės išbristi iš krizės. Tai tačiau nereiškia, kad ES neturėtų kartu rasti kokios nors e, bendros paramos arba pagalbos teikimo formos, nes jeigu mes turėtume alternatyvą e, pagalbą teikti visai ES ar tik tai atskiroms valstybėms narėms, tai aš uh, siūlyčiau pasirinkti ES kaip pagalba teikiančią struktūrą. Taigi dabar neturėtume per daug eskaluoti Europos valiutų fondo, valiutos fondo kūrimo. Mums yra svarbu Graikiją atgaivinti politiškai skatinti jos ekonomiką sveikti ir visi šie veiksmai turėtų būti vykdomi iš ES pusės, jeigu būtų tam tikra struktūra kovoti su krize kuri būtų administruojama ES mastu arba per atskiras valstybės, aš nemanau, kad iš tikrųjų didžiulis skirtumas egzistuotų. Grįžkime prie socialistų frakcijos, ar kolegė Jakonsari norėtų užduoti klausimą. Kiitoksia. Yksi otsikko oli tässä Global Governance. Vienas iš pagrindinių antraščių e, dabar žiniasklaida yra krizės poveikis besivystačioms šalims. Galbūt galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti. Kokias pasiekmes turės pasaulinė krizė, pavyzdžiui, Kenijai arba kokioms nors kitoms besivystančioms valstybėms. Jūs iš manęs praktiškai darote didesnį ekspertą, negu esu iš tikrųjų, aš nežinau. Bet galbūt bendrais bruožais galėtumėte pasvarstyti apie krizės poveikį besivystančiams valstybėms. Pasaulyje yra trys valstybių grupės išvysiusios ekonomikos šalis, kylančios ekonomikos šalis ir mažas pajamas turinčios šalis. Išsivyščiusios pažangios ekonomikos šalims, tai yra JAF, e, Japonijai, Europos Sąjungai, galbūt Korejai, mano galva krizė sąlygos ženklų jų ekonomikos e, augimo mažėjimą per artimiausius metus kylančios ekonomikos šalims. Aš nemanau, kad jų ūkio augimas smarkiai sumažės ir mes jau matome dabar, kad Brazilija, Kinija, Indija jų prekybos apimtis ir toliau auga maždaug 5 procentais per metus, kai kuriais atvejais 10 procentų, jų ūkio augimo priežastis yra susijusios su tuo, kad šios valstybės šiuo metu brenda iš skurdo, o ne pakeičia vienų prekių kitomis taip kaip mes elgiamės, pavyzdžiui, pirdami naujus automobilius, drabužius, televizijos aparatus, tuo metu, kai jie dar veikia. Kinijoje žmonės perka automobilį pirmą kartą gyvenime, įsiveda vandentikį ir taip toliau. Tai yra socialinių pokyčių atspindys ir to negali sustabdyti krizė. Trečioji grupė yra mažas pajamas turinčios šalis kurios siekia pereiti į kylančios, kylančios ekonomikos šalių stovyklą, yra sunku prognozuoti. Kai kuriais atvejais krizė mažiau įtakojo ir mažesnį poveikį turėjo šioms valstybėms, tačiau laikui bėgant, jeigu e, dėl krizės valstybės grįž prie protekcionistinių priemonių taikymo, tai jos gali turėti katastrofiškų pasiekmių toms valstybėms, gali sustoti Dohos vystimosi darybos, vystimosi pagalbos darybos ir e, šios labai skurdžios valstybės, kai kurios iš jų nustotų galimybės e, eksportuoti savo pigę tekstilę, kitas prekes. Nežinau iš tikrųjų, kokia yra situacija tose valstybėse tiksliai, tačiau manau, kad šiuo metu uh, krizės poveikis joms ne, nėra labai skaudus, tačiau gali ateiti antroji banga. Pirmininkas. Tačiau pats užduoti keletą klausimų, kadangi taip pat esu parlamentaras, noriu sužinoti, kaip jūs vertinate G20 ir jo pasirinktą požiūrį ši grupė pradėjo veikti prieš pusantrų metų aš asmeniškai esu tačiau nusivylęs šios grupės veiklos rezultatais ir praktiškai jau nebesitikiu, kad e, ši grupė sugebės pateikti pasaulinį atsaką į šią pasaulinę krizę, galbūt Europą arba Ameriką savo atsakus pateiks. Krizė europiečiams pademonstravo, kad be vieningos e, valiutos ir e, valiutų sąjungos mes privalome siekti žymiai glaudesnio bendradarbiavimo, derindami savo ekonominę politiką, e, piniginę, galbūt netgi socialinę politiką, sukurdami Europos darbo rinką. Aš manau, kad toks suvokimas dar neatėjo ir nepakankamai stengiamasi, kad taip atsitiktų siekdami rasti išeitį susijusią su uh, uh, biudžeto deficito mažinimu, mes turime siekti ūkio augimą, kuris turėtų būti bent jau jo apimtis tokios, kaip yra vertinamas Europos ūkio augimo potencialas. Kitiems pasaulio regionams taip pat reikia aukti. Ar jūs nematote tam tikros pagundos, kad tuo atveju, jeigu ūkio augimo nebus galima užtikrinti, problema bus sprendžiamas siekiant, e, didinant infliaciją. Duosite man valandą atsakyti šį klausimą. Sakant jūsų pirmąjį klausimą. Manau, kad G20 buvo žingsnis į priekį lyginant su G20 septynetų. Kitas žingsnis turėtų būti e, forumo su e, siejimas arba e, sulėjimas arba perėjimas į institucinį lygmenį. Tačiau net ir šio žingsnio nepakaktų. Klausimas, kurį uždavėte, turėtų būti formuluojamas taip, ar dėl reformų galų gale bus susitarta tarptautiniu globaliu mastu, ar jos bus vykdomos nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu. Aš manau, kad kol kas atsakyti šį klausimą vienareikšmiškai negalima. Gali atsitikti taip, kad e, proceso pabaigoje e, reformos bus pirmiausiai vykdomos nacionaliniu vietiniu lygmenimis ir e, globalinės ekonomikos kontekste bus vadovaujamas mažesnių skaičių bendrų taisyklių. Pavyzdžiui, dėl Finansų stabilumo forume kalbama apie finansinės reformas, tačiau netgi ir TVF e, nesivadovauja tais bendrais kriterijais ir ES yra patekusi į pakankamai sudėtingą situaciją. SEPS e e, kontekste vyksta susitikimai, kuriuose yra koordinuojama ES pozicija. Tačiau e, po to, kuomet jau buvo susitarta dėl bendrosios pozicijos ES e, mastu, kitose struktūrose ES valstybės narės ir toliau vadovaujasi savo nuostatomis ir pozicijomis. Taigi egzistuoja didesnio susiskaldimo rizika Ir ši rizika yra pakankamai didelė. Antras aspektas. Ar ES turėtų daugiau bendradarbiauti kitose sritise, ne tik pinigų arba finansų srityje. ES pinigų politikoje nėra bendarbiavimo, egzistuoja pinigų sąjunga, nes ES banko e, Frankfurte nariai priima e, sprendimus ir jeigu sprendimai yra priimti, tuomet e, visi juos vykdo, jeigu ne, tuomet e, yra grįžtama prie savarankiškų politikų. Europos Sąjungai reikia nestruktūrinio bendradarbiavimo arba koordinacijos, reikia tikros sąjungos, o tam, kad ji e, galėtų egzistuoti, reikia pasitelkti konkrečius e, instrumentus, konkre, konkrečias priemonės, o nesiekti koordinuoti nacionalinių lygmenių taikomos priemonės. Europinių priemonių tuo tarpu nėra, neegzistuoja ES atitinkamos politikos, egzistuoja tik tai siekis koordinuoti veiksmus. Jeigu pažvelgtumėte, kaip veikia federalinės valstybės, federacinis lygmuo nesikiša į e, žemesnį lygmenį. Mes tuo tarpu nesiekime kurti federacijos, tačiau siekime kištis į valstybių reikalus. Taigi mes turėtume mažiau siekti koordinuoti valstybių narių politikos, o daugiau stengtis pasitelkti atitinkamus ES instrumentus atskirose srityse, moksliniuose tyrimuose, aplinkosaugoje, transporto, infrastruktūros, energetikos srityse, visoms šioms sritims turėtų būti e, numatyta tam tikra ES atsakomybės ir e, politikos formavimo dalis, o ne koordinavimo funkcija. E, dėl infliacijos taip aš baiminuosi, kad šią problemą spręsime didindami infliaciją. Ir būtent todėl išspręsti Graikijos krizę yra labai svarbu. Pasaulyje geriausia priemonė kovojant su infliacija dabar tai yra Europos centrinio banko politika. Galiu įsivaizduoti, kad kai kurios rinkos e, norėtų e, nustelbti Europos Sąjungą, e, bandydamas pasinaudoti Graikijos krize ir susilpinti eurą bei valiutų sąjungą. Tai būtų vienas žingsnis pasitelkiant infliacijos būdą sprendžiant problemas, todėl Vokietijai yra labai svarbu ir mes tą kartais perskaidome žiniasklaidoje, suvokti, kad Graikijos krizė kelia grėsmę ir Vokietijos kainų stabilumui. Ir e, Vokietija ar kitos valstybės padarytų didžiulę paslaugą tiems, kurie norėtų sutrikdyti kainų stabilumą ir e, įsukti infliacijos e, ratą, jeigu Graikija būtų palikta spręsti savo likimą pati. Pirmininkas, ačiū labai. Baigėme pirmąją mūsų svarstymų dalį. Norėčiau visiems padėkoti, ponui Padovas Hiopa taip pat už jo mintis, kurios kaip visą laiką yra labai įdomios. Ir dabar norėčiau pakviesti pirmuosius pirmojo e, podiumo dalyvius užimti savo vietas. Ačiū. Thank you. So, ich, ich darf Sie bitten, uh... Prašyčiau vėl sukoncentruoti jūsų savo dėmesį ir klausą ties mūsų tolesnėmis diskusijomis. Pirmiausiai kalbėsime apie tarptautinį globalinį disbalansą. Uh, šią temą pasisakys Bert van Selm, sėdintis man iš kairės, Tarptautinio valiutos fondo atstovas. Visų pranešėjų biografijos yra išdalintos, aš e, todėl jų aspektų neminėsiu. Jis yra Tarptautinio valiutos fondo vyriausias ekonomistas. Taip pat e, šalia sėdi Sonė Kapur, šalia jo jis yra e, smegenų centro mm, vienas iš steigėjų, tas e, ta institucija e, turi įvairių pasiūlymų, siekiant iš naujo suformuoti ir reformuoti tarptautinės finansinės institucijas ir tarptautinę valdymą. Paskutinis kalbėtojas yra Stefanas Šulmeister, jis yra Austrijos ekonomikos ir tyrimų instituto atstovas. Iš vienos e, suteiksiu jums kiekvienams žodį pasisakyti ne ilgiau nei po dešimt minučių. Prašau. Okay, well, Ačiū už tai, kad pakvietėte mane e, čia šiandieną. Matote mano pranešimo pavadinimą ekrane. Daug galvojau, kaip pavadinti savo e, pranešimą. Galime per 20 minučių, parodant 20 skaidrių, pateikti pasiūlymų, kaip pagerinti situaciją pasaulyje, bet aš tokio užmojo neturiu. Trumpai jums pristatysiu krizę, jos esmę, kas buvo padaryta ir paskui žiūrėsime, kokiu pamokų išmokome, ką galima padaryti per didžio, didžio dvidešimtuko sistemą. Prieš mane kalbėjęs pranešėjas, turėjęs, turėjęs galimybę prieš mane pasisakyti, jau išsakė daug protingų žodžių, tai aš nesikartosiu. Tiesiog pasakysiu, kad krizė buvo baisi, e, sutapo daugelis veiksnių, dėl to krizė apimė e, visą pasaulį. Atrodo, viena skaidė iškrito. Labai gaila, nes norėjau jums kai ką parodyti bet vis dėlto padalintoje medžiagoje rasite 2009 metų palyginimą su dešimtaisiais. Matote, kad situacija šiais metais pagerėjo, tai nereiškia, kad grįžtame ankstesnių metų situaciją, bet iš tikrųjų pagerėjo palyginti su 2009-aisiais. Koksgi buvo TVF atsakas? Mes teikėme didelį finansavimą virš 107 milijardų jav dolerių, vykdytos vairios reformos. Ne tik tai reformuojant, nustatant naujas skolintinas sumas, bet ir reformuojant skolinimų pobūdį. Na, o e, šioje grafoje matote, kur koncentruojasi mūsų skolinamos lėšos per pastaruosius pusantrų metų. Aišku, visa tai vyko per ilgą laikotarpį, bet krizės metu mūsų paskolos padėjo valstybėms e, pritaikyti kontraciklinę politiką kurią kitaip nebūtų galėję gyvendinti. Valstybės dabar turi lankstesnių priemonių, ne tik tai padengti mokėjimų balanso deficitą, bet ir biudžeto deficitą. Mes lankščiai e, suteikdami paskolas teikime valstybėms, valstybėms galimybės pasirinkti, kur nukreipti šias lėšas ir jų panaudojimo rezultatai yra geri matome, kad ekonominė situacija tose valstybėse gerėja. Taigi mes pakeitėme ne tik skolintinų sumų e, dydžius, bet ir skolinimo pobūdį. Atsirado naujoji vadinamoji kredito, lanksti e, kredito linija, flexible credit line, kas yra galimybė valstybėms pasiskolinti e, nepaprastųjų e, situacijų atveju. Kolumbija, Meksika ir Lenkija yra pasinaudojusios šią kredito liniją ir, e, pavyzdžiui, iš karto valstybės gali signalizuoti poreikį, kad joms tokių pinigų reikia ir reikalų esant pasiskolinti. Ponas Padoja Šiopa jau minėjo apie e, specialiasias skolinimosi teisės SDR ir mes suteikėme e, besąlyginių kreditų už 280 JAV dolerių. Kažkas klausė apie Keniją, apie mažas pajamas turinčias valstybės. Jos patyrė ypač didelį krizės smūgį, taigi mes šioms valstybėms numatėme kitas skolinimosi galimybės ir sąlygas ir sumažinome e, palūkanas iki nulio. 2009 balandį Londone įvykęs aukščiausio lygio didžiojo dvidešimtuko valstybių susitikimas buvo labai reikšmingas, nes buvo numatyta padidinti pagalbą, taip pat pardavę aukso išteklių dalį mes sutelkėme išteklius besivystančiams valstybėms. Iš šių skaidrių matyti, kokie yra mūsų uh, rezultatai, kaip galima geriau prisitaikyti prie krizės pasiekmių. TV vykdoma priežiūra. Teisinga būtų sakyti, kad nors atro, daugeliu atrodo, kad mes sugebėjome gerai atsilaikyti prieš krizę, bet mus įgalino uh, situacijos analizė ir aiški priežiūra. Mes uh, galėjome pasiekti ir geresnių rezultatų. Taigi supratome, kad daugiau dėmesio reikia skirti ankstyvam perspėjimui, prognozavimui ir disbalanso e, užtikrinimui. Šiais metais planuojamas 4 procentų e, augimas pasaulyje, priklausoma aišku nuo valstybės ir joje taikomų politinių pagalbos priemonių. Bet e, kadangi didėja valstybių skola. Pažengusiuose ekonomikose balansas ir atotrukis tarp pajamų ir e, skolos didėja. Kalbant apie disbalansą pasaulyje, jam įvertinti įvyko konsultacijos Įvertinant situaciją nuo 2006-ųjų, jų, jų metu ieškota būdų, kaip tą disbalansą panaikinti. Deja, negaliu parodyti grafų, tačiau ten yra pasakyta, kad krizė ženkliai sumažino pasaulio disbalansą, tačiau yra prognozės, kad jis vėl didės iki 2014 metų. Pagal mūsų prognozes tas disbalansas vėl labai aiškiai pasireikš. Vienos valstybės turės perviršį, kur reikės kelti vietos, vietos vartojimo. Uh, skatinti vietos vartojimą, kitos valstybės turės deficitą. Uh, ten suvartojimą reikės mažinti. E, galvota ir apie mūsų funkcijas ir įgaliojimus. Bandyti atsakyti klausimus, ar darome pakankamai ir neviršėme įgaliojimų. E, taigi mes turime numatyti stebėseną ir savo funkcijas bei įsipareigojimus valstybių atžvilgių. E, TVF reforma apima valdymo dalykus, balsavimo teisės didysis dvidešimtukas yra mums pateikęs rekomendaciją dėl 5 procentų balsavimo kvotos perkelimo, jas, tas teisės atiduodantis vystančiams valstybėms. G20, kaip ankstesnis prelegentas minėjo, yra naujovė, atsiradusi krizės pasakoje ir mums reikia veiksmų, uh, tarptautiniu lygmeniu. Tai yra veiksminga struktūra, tačiau ji turi ir trūkumų, kadangi joje atstovaujamos e, išsivyščios uh, valstybės, bet neatstovaujamos uh, neturtingosios. Tarptautinė pinigų sistema uh, turi tam tikras žaidimo taisyklės dėl mokėjimų balanso. Tai yra uh, privalumas, kadangi tokios taisyklės padeda atsilaikyti esant krizai, tačiau esama ir iššūkių, kadangi ši sistema turi ribų, o e, tam tikri srautai sistemoje e, nėra pakankamai aiškus. Likvidumo problemų patirinčios valstybės ne visada žino, kaip gali pasinaudoti tarptautiniais rezervais. Taip pat e, automatinis uh, E, sąskaitų, disba, einamųjų sąskaitų disbalanso koregavimas e, nėra įtrauktas į šią sistemą, taigi šiuo atveju rezervų neturinčioms valstybėms tai yra problema. Rezervų kaupimas. Čia matyti, kad jų apimtis didėja. Tai yra tarptautinės pinigų sistemos simptomas, bet ne priežastis kągi galima padaryti. Čia mes turime dvi puikias priemonės. E, ponas Padošiopa jau minėjo e, lankščią kredito liniją, suteikiančią tam tikrą garantiją. Tai valstybėms pačioms nereikia kaupti rezervų ir apsidrausti. Taigi tiek uh, klausimai. Dėkuoju, puikiai pristatėte temą, neviršiuoti jums skirto laiko. Išklausysime e, klausimų tada, kai visi trys pranešėjai e, perskaitys savo pranešimus. E, Sonė Kapur. Aš taip pat kalbėsiu apie finansinės rinkas. Čia labai svarbu prisiminti esminį skirtumą tarp buvusios Sovietų sąjungos ir vakarų pasaulio. Sovietų sąjungoje e, valstybė nustatydavo kainas e, visose, visose absoliučiai sritise, pačioms smulkiausiams prekiams, skaitant kaklaraiščių sagas ir ką tik nori, o laisvoje rinkoje kainos nusistovi pačios. Taigi, kalbėdami apie finansinių rinkų valdyseną, turėtumėm suvokti, kad e, labai svarbus tie rinkos reguliacijos mechanizmai. Kitas labai svarbus klausimas, kas tos finansinės rinkos yra. Visi apie jas kalbame, tačiau ne visada suprantame, kas tai yra. Pati rinka nustatė, kad Graikijos įsiskolinimai yra per dideli. Tos pačios rinkos e, taip pat nustatė, kad 30 metų būsto paskolų finansavimas e, yra yra geresnis, ir, kai mes kalbame ne apie ilgalaikį kreditavimą, bet išeinamųjų sąskaitų. Mes turime nepamiršti, kas yra tie to, tos rinkos, kaip joje nusistovi akcijų kaina bet rinka yra ne negyva struktūra, bet asmenys, pensijų fondai, e, rizikos draudimo fondai, investicijos, e, vertybinių popierių, priekybininkai ir taip toliau mes gyvename e, klestinčioje visuomenėje dėl to, kad mūsų rinkos klesti, tačiau čia esama yra pribojimų. 21 e, amžiaus pasaulyje šios rinkos, e, šios e, ribos tampa vis svarbesnės. Taigi, e, kas atsirado 21 amžiuje? E, pasaulis tampa labiau e, susijęs, valstybės priklausomos vienos nuo kitų ir dėl to mus pažeidžia ne tik tai, komer... mums įtakos daro ne tik komerciniai sandoriai, bet ir, pavyzdžiui, teroristai ar kažkokie tai išpoliai. E, pinigų srautai labai greitai pasiekia e, kitas valstybės, taigi kodėl rinkos yra tokios svarbios. Vietos sprendimai anksčiau turėdavo vietinį poveikį, tačiau dėl tokių sąsajų vietiniai sprendimai dažnai turi pasaulinį poveikį. E, kartais tokio poveikio neprognozuojama, tačiau vis dėlto jis ženkliai pasireiškia pasaulyje. E, štai viena mažutė Karibų sala nusprendžia sukurti e, palankesnės e, sąlygas mokesčių prasme, tai reiškia, kad pasikeičia situacija Vokietijoje. Antras veiksnys e, paspartėjo san, finansiniai sandoriai per vieną milisekundę galima įvykdyti 20-30 sandorių, taigi e, tas, ta sparta yra labai didžiulė. Ir kodėl šie du veiksniai yra labai svarbus. Tai reiškia, kad problemų kilusių vienoje sistemos dalyje grėsmė e, kitoms e, sistemos dalims yra daug didesnė. Anksčiau pasaulis būdavo daug paprastesnis ir rizika buvo vietinė, o dabar ji yra sisteminė. O egzistuojantis valdymo mechanizmai pasaulinės ir nacionalinės institucijos nėra pasirengusios e, reaguoti į tokius iššūkius, taigi mums reikia naujos sistemos. Prie jos grįšime. Taip pat pakalbėkime apie rinkas. E, puikiai žinoma, jog rinkos nesugeba priimti tų išorinių iššūkių, pavyzdžiui, e, e, įvairių taršos keliamų problemų. Antra, rinkos negali tinkamai stebėti ir panaikinti sisteminės rizikos. Tai yra du pagrindiniai rinkų bruožai. Tai reiškia, kad 21-ame amžiuje e, rinkoms bus daug sunkiau sukurti pridėtinę vertę nei anksčiau. Taip pat kalbame apie just-in-time finance, finansavimas e, esamų momentų. E, finansų rinkos tapo orientuotos į trumpesnius laikotarpius. Down Jones e, prekiaujančios bendrovės dabar orientuojasi į trumpesnį laikotarpį siekdamos maksimizuoti rinkų kainas jeigu reikia pasirinkti tarp dviejų investicijų, e, vienas iš kurių atneštų trumpalaikę naudą, kitos ilgalaikę, e, dažniausia bus pasirinkta trumpalaikė investicija, e, aukojant ilgalaikę. Taigi, ar kas nors pasaulyje būtų kompetitingas reaguoti į tokius 21 amžiaus iššūkius. Ne, kol kas tokios struktūros nėra. Taigi pakalbėkime apie finansavimą. Šeštajame, šeštajame dešimtmetyje, aš tada dar nebuvau gimęs, e, asmenys, kurie mokėjo naudotis kalkulatoriais, buvo vadinami e, srities specialistams. Tuo metu dar neegzistavo daug tokių e, sampratų kaip dabar. Nebuvo susietų struktūrų, jos buvo fragmentuotos, nebuvo bendros reguliavimo struktūros. O dabar visi rinkos veikėjai turi e, momentinę prieigą prie visų pasaulio rinkų, atsisakyta kapitalo kontrolės, atsisakyta ma, e, rinkų segmentavimo, nebeliko atskirų bankų. Taigi, kokia yra situacija? Prisiminkime portfelio teoriją. Mano močiutė visada sakydavo, nesudėk visų kiaušinių į vieną kraitelę, reiškia, nes jeigu nugriusi, suduš visi kiaušiniai. Ta pati galiu pasakyti ir apie investicinį portfelį šeštame dešimtmetyje tokių galimybių buvo, nes tų krepšelių buvo daug, jie nebuvo susidėti į vieną dėžę. O dabar visi finansiniai veikėjai bando maksimaliai diversifikuoti. E, tai išplaukia iš teorijos, tai rekomenduoja reguliuojančios institucijos. Ir tai reiškia, kad tam tikra e, rizika ar grėsmė atsiliepia visiems produktams, nors jie yra diversifikuoti. Taigi visi pagrindiniai finansų veikėjai vis tiek finansuoja į pagrindinės turto kategorijas, o finansinė sistema tampa ypa, ypač pažeidžiama. Uh, Anksčiau beje finansinės institucijos buvo daugiau pažeidžiamos nei dabar, bet bendroji sistema yra daug pa labiau pažeidžiama dabar. Tokia yra tendencija. Kaip tai galima spręsti? Pamokos yra labai aiškios. Pirmiausia, čia esama rimtų sisteminių problemų. Bankų pelnas anksčiau uh, tik tai 10 ar 15 kokiais procentais skirdavosi realiosios ekonomikos e, pajamos ir tur, investuoto turto graža palyginti su bankų pajamomis ir turto graža. Ir tokiu atveju bankai galėdavo atitinkamai didinti investicijas. O dabar bankų pelnas siekia 25 procentus, bet toks didesnis pelnas pasiekiamas didesnės rizikos kaina. Taigi finansų rinkų veikėjai gali, pasiteldami didesnį riziką e, dabar gali gauti didesnį pelną. Ir tai apsprendžia rinkų veiklą rinkos veikiai turi atsiskaityti realiai ekonomikai. Nepakanka atsiskaityti rinkai, nes pati problema yra rinkos kaina. Daug reglamentuojančių nuostatų buvo susijusios su rinkų kainų panaudojimu rizikai sumažinti, tačiau tai nebuvo įkalkuliuota sisteminė rizika pasiūlymai du. Arba galima grįžti prie fragmentuotos sistemos, kuri yra nesusijusi, kurios elementai yra nesusiję, arba galima judėti e, globaliosios sistemos link, e, apimsančios tam tikras reglamentuotas struktūras, kurios būtų lankščios, greitai pereinančios prie naujų formų, nepanašios į dabartinės. Ačiū. Oh. <laughs> So, uh, Kalbėtojas kalba ne mikrofoną. Ačiū labai iš kvietimą norėčiau kalbėti apie konkretų pasiūlymą. Tai yra e, pasiūlymas įvesti e, finansinių transakcijų mokestį dėl e, finansų krizės ir turint omenyje tolesnę finansinę perspektyvą. Kalbant apie situaciją po antrojo pasaulinio karo, galima atskirti du laikotarpius iki 80-mečio e, ūkio ir gerovės e, kilimo laikotarpis ir e, pastarėjai 30 metų nedarbo lygio kilimas, valstybių paskolinimo didinimas. Situacija kilo dėl to, kad per pirmąjį laikotarpį e, pelnas buvo susijęs su realia ekonominė veikla, e, profesorius Skio paminėjo keletą aspektų, tai yra žemos palūkanų normos, tarptautinės ekonomikos politikos veiksmų derinimas, žemos žaliavų kainos, to tarpu antrojų laikotarpių viskas daugiau persikėlė į finansinių spekulacijų sritį, vadovaujantis šūkiu, tegu pinigai dirba. Taigi, pirmasis etapas galėtų būti pavadinamas e, realiuoju arba realiniu kapitalizmu, o antrasis finansiniu kapitalizmu, kuomet e, mes analizuojame ūkio pakilimo ir nuosmukio etapus, galima kalbėti apie ilgalaikį raidos ciklą. Ir e, apie tai, kad E, kilimo laikotarpiu buvo pasimokyta iš 30-ųjų metų krizės, sukuriant realinio kapitalizmo modelį, suderinant tarpusavyje e, realinio kapitalizmo ir darbuotojų interesus kaip atsvarą e, prieš finansų, kaip atsvarą finansų kapitalizmui. Tuo tarpu antrojų laikotarpių realinio kapitalo atstovai, finansų kapitalo atstovai susivienijo prieš e, darbuotojus, todėl mes dabar periname e, prie pasikeičiančių e, be besikeičiančios situacijos, kokie yra pagrindiniai finansų kapitalizmo bruožai. Tai yra akcijų kursų, keitimo kursų, žaliavų kursų kitimas, įmonių e, reitingavimas rinkoje, e, palūkanų normų ir ūkio augimo tarpusavio santykis ir taip pat yra labai svarbus aspektas e, realinės ir finansinės ekonomikos tarpusavio transakcijų santykis. Šioje skaidrėje matote tarpusavio santyki tarp atskirų akcijų biržų, e, juose kotiruojamų akcijų kursų. E, tai yra demonstruojamas akcijų kursų sviravimas, kainos pakilimas, nuopolis, e, žemėjimas ir, ir galiausiai visiška, visiškas kurso žlugimas. Taip pat ir euro sviravimas, kuris čia yra parodyta iš pradžių, įvedus eurus prarado trečdalį savo vertės, po to vertė išaugo dvigubai. Kokią įtaką tai turi realiniai ekonomikai, nereikia aiškinti. Jodoji kreivė rodo tendenciją turto kainų kitimo tendencija ir š E, šiomis tendencijomis sistemingai naudojasi įvairūs spekuliantai ir e, jų sukurtas sistemas. Kolega Kapur kalbėjo apie tai, kokiu greičiu ir kokiu dažniu yra vykdomi e, sandoriai. Yra visiškai akivaizdu, kad tos spekuliacinės sistemos ir uh, Jūs jau veikiausiai girdėjote apie vadinamosius trend following hedge funds, tai yra e, tendencijos stebintis rizikos investiciniai fondai. Labai puikiai pasinaudoja ta sistema, todėl yra investuojama e, siekiant trumpalaikio pelno, dėl to ilgalaikės tendencijos e, žaliavų kainų, akcijų kainų. apskaičiuojamos su siejant tarpusavyje trumpalaikės investicijas. Jeigu mes sugebėtume pažaboti trumpalaikių e, sandorių, neribojamumo, tuomet galėtume užkirsti kelią ir ilgalaikiam kainų nestabilumui. Nes problema yra ta, kad laisviausios rinkos dažniausiai siunčia netinkamus kainų signalus ir tai yra esminė problema siekiant pakeisti ekonominį mąstymą, tačiau uh, tos e, pastangos užtrunka labai ilgai. Paskutinis pavyzdys tai yra pas, e, pasaulinė ekonominė krizė 34-ame dešimtmetyje. Minėjau, kad ilgalaikiai kainų svyravimai arba valiutų kursų svyravimai šioje skaidrėje nuo 70-mečio e, pavaizduota yra raudona linija dolerio kainų sviravimai, kurie atitinkamai destabilizuoja realinę ekonomiką. Taip pat ir dėl to, kad naftą eksportuojančios šalis reagavo smarkiai pakeldamos naftos kainą 80-metį. Tuo metu dar niekas nesuprato, kad e, taip buvo reaguojama į E, valiutos kurso kritimo, valiutos, kuria yra mokama už e, naftos žaliavą. Čia e, taip pat yra pavaizduota dolerio keitimo kurso sviravimas ir matote, kad kuomet kursas e, nesviravo smarkiai, nebuvo ekonomikos nuosmukio ir 60-mečio pabaigoje e, Europoje egzistavo visiškas užimtumas. Viena iš to prielaidų buvo ta, kad palūkanų normos buvo nuolat mažesnės, žemesnės nei ūkio e, augimo apimtis. Tai yra dar vienas pavyzdys iliustruojantis E, e, realinį, realinio kapitalizmo bendrasis e, sąlygas, kaip aš tą reiškinį vadinu. Pa, pažvelkime į įmonių sektorių, į ne, ne finansų sritį. Pavyzdžiui, Vokietijos atveju, kuomet įmonės sukaupė daugiau finansinio kapitalo nei realinio kapitalo, jeigu tokie koncernai kaip Siemensas e, siekia, kad jų pinigai dirbtų e, netgi e, ir pradeda patys dalyvauti e, finansinio kapitalo srityje, tuomet sistema praktiškai neveikia. Malika minutė, jos pakanka pakalbėti apie finansinių transakcijų mokestį, finansinių sandorių mokestį. Svarbiausias finansų kapitalizmo elementas yra visiškos pusiausvėros neegzistavimas tarp e, sandorių e, finansų ir e, prekių rinkoje. Jeigu viso pasaulio bendras vidaus produktas 80 kartų apsisuka finansų rinkose ir tendencija yra kylanti, taigi šią tendenciją ir toliau e, skatina e, įvairios išvestinės e, finansinės priemonės, kuriamis sumaniai naudojasi finansų spekuliantai. Ir čia aš grįžtu prie savo pradžioje išsakytos minties, kuomet mes siekiame, kad svarbiausios pasaulio kainos, tai yra valiutų keitimo kursai, akcijų kursai ir žaliavų kainos stabilizuotųsi, tuomet e, tarptautinių finansinių sandorių mokestis apsunkintų gyvenimą e, finansiniams spekuliantams. E, ir ar reiktų įgyveninti bendrą koncepciją ir apmokestinti visus finansinius sandorius maždaug 0,05 e, procento mokesčio dydžių. Tokia sistema užtikrintų, kad e, būtų apmokestinamos tik, e, apmokestinami tik tie finansiniai sandoriai, kurie e, yra trumpalaikiai ir turi didelį finansinio sverto poveikį. Tai reiškia, kad e, už, 10 tūkstančių, už 10 tūkstančių e, eurų vertės finansinį sandorį sumokėtumėte atitinkamai mažesnę mokestinę dalį nei už stambesnės finansinės operacijas. Tačiau Europa galėtų surinkti maždaug 300 milijardų eurų iš visų finansinių sandorių, kurie tai būtų apmokestinami. Ačiū labai, pirmininkas, ačiū. Užduosime dabar klausimus. Žinau, kad Keislin turi nedaug laiko, tai ją suteiksiu žodį pirmiausia. Ačiū. Aš šiuo metu rengiu teminę dokumentą ir šie klausimai susijęs panašia tema. Tai yra pasaulinis valdymas, pasaulinis disbalansas ir valiutų kursai. Ir todėl noriu užduoti klausimą vienam iš mūsų svečių, ponui Vanselm. E, pasaulinis, pasaulinės pasaulinis disbalansas ir nelygumai įvairūs skirtumai suvaidino didelį vaidmenį šioje krizėje. Ir e, kiek atsimenu, buvo sumažinti palūkanų, palūkanų normos bankuose visai nesenai, tačiau e, tai nepadėjo spręs visų problemų, todėl kad uh, Tad klausimas iš esmės būtų toks dviejopas. Ar apsimoka sumažinti šiek tiek Maastrichto kriterijų reikalavimus? Kitas klausimas. TVF kontekste jūs parengėt labai įdomų pranešimą, kuriame buvo kvestionuojamas metinės infliacijos 2 procentų dydis. Ar galėtume dar šiek tiek apie tai pakalbėti? Ar 2 procentų infliacijos lygis tikrai leisto absorbuoti krizės sukeliamus pandarinius? Dėl pirmo jūsų klausimo. Dėl Maastrichto tai daugiau ES konteksto klausimas. Man atrodo, kad atsakymą galite ga, rasti jums išdalytose dokumentuose pažangioms ekonomikoms 2014 metais mes prognozuojame 110 procentų, ar tai bus 50 ar 60 procentų e, skola, tai vienai par kitaip nesvarbu, nes vis tiek ji bus daug didesnė. Toliau, dėl G20 abipusio vertinimo proceso nelabai turėjau galimybę apie tai pakalbėti, bet kaip jau sakiau prezentacijoje, pabandysime 2000, bandėme 6, 2006 vykdyti konsultacijas, tačiau nepavyko to padaryti. Na, o dabar jau pradedama kalbėti apie G20 abipusio vertinimo proceso procesą, bet ne mes esame jo šeimininkai, todėl mes nelabai galime tą procesą kontroliuoti, bet tikimės, kad tas procesas vis dėlto duos geresnių rezultatų nei ankstesni procesai. Koks buvo trečias klausimas? Infliacija. Na, procedūrinė prasme pasakysiu, kad tai yra e, darbuotojų pozicija išdėstoma dokumente, o ne TVF pozicija. Tai yra daugiau darbinis dokumentas. Ir, na, spaudoje turbūt dažnai yra per daug supaprastinimas e, Blašar dokumentas ir tiesiog sakoma, kad, na, 4 procentai yra geriau negu 2 procentai. Bet Man atrodo, reikėtų tiesiog e, panagrinėti tą dokumentą, jį galite rasti ir TVF internetinėme tinklalapyje ir reikėtų galbūt labiau jį pasigilinti. Ar kiti du diskusijos dalyviai norėtų pasisakyti? Ne? Helmut Schmidt buvęs kancleris sakė, kad 6 procentų infliacija yra daug geresnė nei 6 procentų nedarbo lygis, tačiau galiausiai abu šie rodikliai pasiekia tokį lygį. E, žodis ponė Hibner. Ačiū, pirmininkė. Kalbėjot apie krizę kaip apie praeitį būtojų laiku tačiau nežinau, ar tai yra taip teisinga. Aš suprantu, kad matysime ir fiksuosime lėtesnį ekonomikos augimą, kad sumažėja atvirumas pasauliniu lygiu, kad atsiras daugiau reglamentuojamos, kontroliuojamos finansinės sistemos. Tačiau man šiek tiek neaiškus klausimas dėl suverenios skolos ir įsiskolinimų. Man atrodo, kyla grėsmė, kad patenksime į tam tikras pinklės dėl šių skolų ir kils atskira krizė. Tad šiame kontekste ir infliacijos kontekste norėčiau paklausti štai ko. Tiksliau paprašyčiau, kad jūs pakalbėtumėte apie fiskalinės pusiausvėros atstatymo iššūkius. Kokie jie buvo? Ar svarbiausia buvo, tiksliau sunkiausia buvo kainų lygiai tam tikrą statyti, ar valiutų? Uh, Ir ar iš vis įmanoma susidoroti su tokiu iššūkiu? Ir ką Jūs manote, kokie pagrindiniai elementai turėtų būti plane, kuris padėtų mums atstatyti fiskalinį balansą, nekeliant grėsmės stabilumui, na, sakykime, nesukeliant per daug didelės infliacijos? Kas norėtumėt, kad atsakytų, kam uždavėt klausimą? Visiems? Labai svarbu nepamiršti, kad Žemės planeta nėra skolinga Marso planetai. Ir kai kalbam apie suverenę skolą, tai reiškia, kad kažkas kažkam yra skolingas. Ir spręsti tokį įsiskolinimo krizę yra gan paprasta. Jei atvyktų marsiečiai ir sakytų, mes dabar žemiečiams uh, padalysime tą skolą ir visi vienodai turės ją gražinti. Su bankaisgi buvo kitaip, nes kreditoriai nenorėjo prisijimti nuostolių, tai prisijėmė vyriausybės ir žinome, kaip toliau klostysis padėti su balansais. Man atrodo, kad čia svarbu trys dalykai. Visų pirma, reikia didinti įplaukas iš mokesčių. Ir Na, kaip visi turbūt sutarė, reikia kovoti su vengimu mokėti mokesčius. E, G20 kontekste jau buvo svarstyta šis klausimas, buvo darėtasi dėl susitarimų, dėl mokestinės informacijos mainų E, tačiau kol kas dar nėra šios problemos išspręstos, kiek žinau, yra įvairiausių susitarimų, tačiau kol kas jie nepadeda. Mums reikia daugia šalės ir skubiai reikia daugia šalės mokesčių sutarties ar kažko panašaus, arba bent jau ES reikia kažkokio panašaus susitarimo dėl mokesčių. To reikia skubiai ir būtinai. Ir šis klausimas vėl susijęs su sisteminė rizika, nes tai yra išorinis veiksnys. Antras svarbus dalykas, kurį reikia spręsti ir tai beje siūlė jau ir fondas. Kai aš dirbu su besivystančiam šalim, tai mes, pamenu, daug metų siūlėme įvesti skolų restruktūrizavimo tam tikrą mechanizmą. Deja, Europoje niekas tuo nesidomėjo. Jiem visuomet atrodė, kad tai yra kitų šalių problemos, lotynų šalių, pavyzdžiui, problemos ir taip toliau. Na, o dabar ši problema realiai kyla ne kitom šalim, o būtent Europai. Ir tai labai svarbu ateičiai mes turime kažkaip spręsti perteklinės tas suverenės skolas. Pavyzdžiui, JAV savo praktikoje turi įdomių pavyzdžių ir jie leidžia savivaldybėms paskelbti bankrotą, tačiau e, iš mokesčių surinkamos įplaukos visų pirma yra skiriamos e, viešajam sektoriui ir tik po to, jeigu kas nors lieka bankroto atveju, likusios lėšos atiduodamos kreditoriams. Trečias svarbus dalykas - ieškoti naujų įplaukų įplaukų iš mokesčių formų. Dabar daug kalbama apie finansinių sandorio apmokestinimą, yra kalbama apie bankų mokesčius ir taip toliau. Reikia tokių naujų mokesčių kategorijų, reikia atrasti naujus mokesčius. Ir surinkamos lėšos galėtų būti skiriamos, pavyzdžiui, darbo vietų fondų paramai arba tai galėtų būti investuojama į žaliuosius uh, E, tam tikrus projektus. Apskritai galima sakyti, kad mums reikia apmokestinti išorės veiksnius, tam tikrus išorės iššūkius ir visų sprendimų reikia ieškoti jau dabar, greitai. Atsakysiu trumpai. Perteklius ir deficitas vienas nuo kito priklauso ir tikrai visiškai nelogiška kalbėti apie deficitą ir neatsižvelgti į tai, kad kitoje medalio pusėje yra perteklius. Keitsas jau panašius klausimus svarstė savo laiku ir jis pristatė tokį problemos sprendimą. Jei šalis patiria deficitą, nesvarbu ar išorės e, santykiuose, ar vidaus sistemoje, tai receptas visuomet yra toks. Deficitinis vienetas, deficitinė šalis turi mažinti išlaidas. Ir Keinsas teigia, kad sisteminė prasme tai reiškia, kad tas koregavimo procesas vyks per ekonominės veiklos mažinimą. Nes e, deficito pusė mažina išlaidas, o perteklinė pusė nesima jokių veiksmų, nors galbūt reikėtų e, tą perteklinę pusę paprašyti padidinti savo išlaidas. Šiais laikais, šiom dienom, dabartiniai situacijai, pažiūrėkime į Vokietiją. Na taip, galbūt reikėtų kalbėti apie Graikiją, gal apie Portugaliją, gal apie Italiją, bet sakykime, jeigu jos mažint Jeigu šios šalys mažintų išlaidas, tai galėtų būti naudinga. Tačiau nepamirškime Vokietijos, pavyzdžiui, kurios, kuri iki šiol didino eksportą savo. ta teorinė prasme gal reikėtų sakyti, kad pertekliaus valstybės turėtų didinti savo išlaidas. Taip pat yra ir su biudžeto konsolidavimu. Jeigu jau kitais metais visos valstybės pradės didinti išlaidas, tai patirsime dar vieną krizės etapą. Nes nepamirškite, kaip aš sakiau, kad tikrai dar krizės pabaigos nepasiekėme. Tai yra krizės pradžia, tik tai mano nuomonė. Kolektyvinės valstybių ir vyriausybių santaupos plus didžiulis nedarbo lygis sukels dar vieną krizę ekonomikos nuosmukį, dar vieną krizę. Revanš. Dėkoju. Mano klausimas skiriamas ponui Šulmaiste. Ačiū, kad pakalbėjote apie kapitalo, kapitalizmo etapus, taip pat, kad kalbėjote apie 80 metį apie tuo metu taikomą sistemą, taip pat priminėte ir 1929 krizę. Finansinių sandorių mokestis, dėl jo norėčiau užduoti klausimą. Ar tai įmanoma padaryti, ar tai reikia daryti ES lygių, jeigu šios idėjos negalėsime parduoti ir prastumti TVF? Ponu Vensel, porą klausimų. Kaip yra su mokesčių rojais, mokestiniais rojais? Galite daryti, ką norit, tačiau panašu, kad šį karą pralaimėsit. Ar užteks G20 sprendimų, ar reikia imtis kažko daugiau. Net nežinau, kaip iš vis spręs šį klausimą. Rengiame labai daug konferencijų ir seminarų dėl pasaulinio disbalanso, tačiau tie seminarai neduoda jokių realių apčiopiamų rezultatų. E, vos prasidėjus krizai aš susitikau su Junktinės karalystės ministru pirmininku Gordon Brown, kuris tuo met pasisakė už ankstyvą perspėjimo mechanizmą, tačiau jūsgi kalbėdamas sakėt, kad jau egzistuoja ankstyvo perspėjimo mechanizmas dėl pasaulinio disbalanso, tad kodėl juo nepasinaudojama ir kodėl nieks nedaroma. Dar vienas klausimas susijęs su antruoju mano klausimu. Kokių veiksmų turėtumėm imtis, kai kas nors e, identifikuoja, kad egzistuoja burbulo grėsmė ir kad toks burbulas gali greitai sprokti. Ar e, tuo turi užsiimti centriniai bankai ar kokios kitos institucijos? Na, būtų geriau, jei būtų įvestas pasaulinis finansinių aktų sandorių mokestas. Vis dėlto reikia atsižvelgti į tai, kad prekyba finansų rinkose vykdoma trim laiko zonam - rytų Azijos, Europos ir JAV. Europos prekybos zonoje nėra konkurencingos rinkos. Pateiksiu pavyzdį. dauguma finansinių sandorių sudaroma išvestinių priemonių srityje. Ir tai daroma Europoje tik tai dviese vietose - Frankfurte ir Londone. Na, 97 procentai sandorių ten sudaroma. Kodėl? Todėl, kad būtent šios biržos turi tam tikrus išorinius tinklus Ir jeigu įvesite net ir labai mažą sandarių mokestį, vis tiek yra neįmanoma, kad Londono birža, sakykime, persikels į Maroką ar panašiai. Kitas pavyzdys. JAF e, turi dvi vietas, kuriuose yra legalizuoti azartiniai lošimai ir tos vietos taip pat yra susijusios su tam tikrais išoriniais veiksmais. Tikrai niekas ten nevyktų lošti, jeigu nebūtų šios sąryšio su išorės tam tikrais veiksniais. Tad Tad reikėtų nepamiršti, kad tokių finansinių e, biržų, finansinių centrų negalėsim lengvai perkelti kitur. Aš prisiminsiu, ką sakė pirmasis kalbėtojas. Kai kurie rinkos veikėjai patiria didesnį spaudimą nei kiti. Pavyzdžiui, JAF nereikia taip dažnai atlikti korekcijų, nes ji gali gyventi su deficitu ir jį finansuoti išleisdama savo pačios valiutą spausdinama daugiau pinigų, tačiau ne visur tinka tas pats atsakymas. Taip pat yra ir pertekliaus šalys, kurios gyvena su tuo pertekliu, kaupia rezervus. Mes fondo veikloje matėm daug tokių pavyzdžių. Mes lyg ir duodame rekomendaciją ir patarimą, kuris yra geras ir tinkamas visiems, tačiau tie, kurie turėtų mūsų klausyti, nesiklauso į tą patarimą. Ir e, todėl dažnai kyla tam tikrų neiškumų. Taigi tas koregavimo procesas pasauliniu lygiu turėtų būti labiau subalansuotas. Būtent todėl aš ir minėjau G20 abipusio vertinimo procesą. Apskritai reikia kalbėti apie tą tarptautinį bendradarbiavimą, nes visi suvokiame, kad norint išbristi iš krizės turime dirbti kartu. Paminėjau G20 sprendimą 2009 metų dėl mūsų išteklių patrigubinimo. Na, o dėl kylančių naujų atsirandančių rinkų, manau, kad jos yra mūsų vienintelė viltis ir todėl turime tiesiog judėti į priekį, tęsti pradėtą procesą ir uh, Tikiuosi, kad aiškiau visi suvoks, kad darbas kartu gali būti naudingas visiems ir ypač gali būti naudingas abipusio vertinimo procesas. Pėgi 20. Tikrai nekomentuosiu klausimo dėl mokestinių rojų. Aš trumpai pakalbėsiu apie mokestinius rojus. Pirmas svarbus dalykas – Šiaurės šalis pradėjo bendradarbiavę 2006-aisiais ir kolektyviai dėrėjosi dėl dvišalių mokesčių sutarčių. Visiškai nesuprantu, kodėl Europos komisija valstybių narių vardų negalėtų dėrėtis dėl to paties. Tokios sutartys būtų naudingos. Mes esame didesnė ekonomika nei JAV. JAV įvedė tarpinę tam tikrą programą, pagal kurią ėmėsi teisinių veiksmų prieš UBS ir savo ruoštų ES turėtų turėti panašų kažkokį tai instrumentą, panašią priemonę. Mes nieko neturime ir kolektyviai mes savo svorio tikrai nepanaudojame. Yra labai daug vienašalių žingsnių, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygiu. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė ir JAV E, yra sustarusios dėl iš ankstinės registracijos, kitų dalykų. Australija, pavyzdžiui, per vertybinius popierius, per kitus produktus taip pat bendradarbiauja su kai kuriuom ES šalim. Na, o bendrai visa ES nieko panašaus neturi. Ir jei visi dirbtumėm kartu, tai ES tikrai galėtų pasiekti daug, galėtų priimti labai svarias, tvirtas priemonės, kad užtikrintų, jog E, lėšos ir pinigai tiesiog nebūtų išleidžiami kažkur ir išmetami kažkur kitur. Dar kartą noriu grįžti prie finansinių sandorių apmokestinimo klausimų. Pana Šulmaisteris minėjo, kad tai atneštų 300 milijardų eurų papildomų įplaukų. Ar jūsų vertinimas remiasi business as usual scenarijumi ar kokiu nors kitu vertinimu. Ta suma sudarytų e, du kartus daugiau nei šiuo metu ES teikia vystimosi pagalbai. Tai- Taigi noriu paklausti, ar galėtumėte pateikti e, prognozę apie papildomas e, įplaukas, jeigu šie mokesčiai būtų surenkami vien tik tai iš ES teritorijos, nes jūs kalbėjote ir apie e, e, papildomus regionus, ne vien tik ES. Mūsų instituto studija pateikė išsamų mokestinių įplaukų vertinimą taip pat atsižvelgdama į tai, kad sandorių apimtis smarkiai sumažėtų nuo 30 iki 90 procentų priklausomai nuo to, kokios rytis būtų apmokestinamos, kokie sandoriai būtų apmokestinami. Pavyzdžiui, jeigu būtų apmokestinamas 100 milijonų dolerių vertės naftos pirkimo kontraktas ir po penkių minučių vėl perparduodamas, Tai e, dėl šio mokesčio toks finansinis sandoris paprasčiausiai nebevyktų ir tokia, toks yra šios priemonės tikslas kad nevyktų panašaus pobūdžio spekuliaciniai sandoriai. Tačiau jeigu mes e, turėtume omenyje, kad e, visos gamybos apimtis ES šimtą kartų perparduodamos yra, tai net ir 70 procentų sumažėjus perpardavimo apimtims pajamos ir įplaukos iš mokesčių būtų iš tikrųjų rimtos, tačiau taip pat turiu pripažinti, kad tai yra tik tai bandomieji model, modeliniai simulesniai skaičiavimai ir niekas negali teikti, kad tas vertinimas e, toks ir būtų. Tačiau kalbant apie akcijų sandorius, 10 tūkstančių vertės akcijas įsigijant tokiems re, realiems sandoriams, mes e, manome, kad jų atveju įsigijant įprastinės akcijas nereiktų jų smarkiai apmokestinti ir tai nesumažintų tokių sandorių apimčių, tačiau e, prekiaujant įvairiomis išvestinėmis, e, išvestiniais vertybiniais popieriais e, reiktų apmokestinti tokius sandorius ir tai atneštų papildomų įplaukų, turint netgi omenyje, kad sumažėtų sandorių apimtis. Turint omenyje skirtingų laiko zonų problemą ir turint omenyje, kad Europoje vykstanti prekyba negali persikelti į New Yorką, tarkim, mes manome, kad nustačius e, mažesnį mokestinį tarifą e, šiam projektui iš esmės e, grėsmė nekiltų. Paskal, prašau. Oui, alors vous, vous venez de répondre en, en partie à la, lors de la fin de votre intervention à une des questions que je voulais poser. Jau iš dalies buvo atsakyta į mano klausimus. Norėjau paklausti ne apie persikėlimus finansinių sandorių vietų, tai yra biržų persikėlimus, pavyzdžiui, iš Londono į Maroką, tačiau galbūt į New Yorką arba Hongkongą, nes e, sandorių, finansinių sandorių tinklai yra pakankamai platus ir biržos gali išsikelti. Jūs tačiau kalbate apie skirtingas laiko zonas ir manote, e, kad būtent dėl laiko zonų skirtumų biržos nepersigels iš Londono į New Yorką. Aš norėčiau paklausti ir sužinoti, kokį mechanizmą galima pasitelkti, jeigu E, finansiniai sandoriai, finansų akcijų biržos iš tikrųjų numatytų galimybę persikelti į kitą vietą. Kaip būtų galima apmokestinti tuos finansinius sandorius, kurio, kurie vyksta kitur, tačiau yra susiję su mumis, jeigu, tarkime, europinė naftos bendrovė veikianti Europos rinkoje įsigyja kokį nors išvestinį vertybinį e, popierių spekuliacinių pagrindų, kaip e, galima užtikrinti, kad e, toks sandoris būtų apmokestinamas, kokias techninės priemonės būtų galima pasitelkti tam, kad tas mokestis už atitinkamą finansinį sandorį kurį sudarė Europinė įmonė, patektų ES biudžetą. Ir e, norėčiau taip pat Tarptautinio valiutos fondo atstovo paklausti, ar jisai pasisako už tokio mokesčio įvedimą ar ne. Buvo minimas Marokas, New Yorkas, tačiau apie Ženevą nieko nebuvo kalbama. Ženeva yra toje pačioje finansų zonoje ir e, Ženeva yra tam tikrą prasme e, finansinė priebėga, finansų rojus. Apie šį argumentą nieko nebuvo sakoma. Atsakymus aš manau, kad e, kalbant taip pat kaip ir apie mokesčių vengimo klausimus, ES politinis svoris yra pakankamai didelis, kad būtų galima švelnų spaudimą darant e, Šveicarijai ir Lichtensteinui e, šias valstybės pažaboti tuo atveju, jeigu egzistuotų politinė valia Europos Sąjungoje. Jeigu e, ji iš tikrųjų nuspręstų įvesti tokį finansinių sandorių apmokestinimą, aš nemanau, kad didelė dalis tokių sandorių būtų sudaroma Šveicarijoje. Antras aspektas, jeigu tokie sandoriai emigruotų, pavyzdžiui, trumpalaikiai spekuliaciniai sandoriai, jeigu nevyktų ES, kokį nuostolį mes dėl to patirtume, kokia nu, spekuliuojama būtų kitur ir mums tai neturėtų jokios įtakos, mes grįžtume prie stipriųjų e, Europos pusių ir stipriosios Europos pusės tai nėra finansiniai sandoriai arba spekulacija. Grįžkime prie Vokietijos pavyzdžių, kuri e, ištisus dešimtmečius ir šimtmečius daugiausiai dėmesio skiria realiniai ekonomikai, pramoniai ir taip toliau. Ir tik per pastaruosius 20 metų tokios institucijos kaip e, Deutsche Bank išsivystė arba išsigimė į tarptautinius e, finansinių spekulacijų koncernus, tačiau tai nėra teigiami procesai. Aš manau, kad Europos ekonomika pati nutolo nuo savo pirminės tapatybės, perindama finansinio kapitalizmo ideologiją, kuri mums yra žymiai mažiau priimtina nei pavyzdžiui JAF Wall Street'as e, maždaug 150 metų jau yra sudėtinė e, JAF ekonomikos kultūros dalis, tačiau Wall Street'o e, finansiniai sandoriai nieko bendro neturi su Vokietijos ekonominė kultūra. Ant paskutinis pastebėjimas egzistuoja labai banali priežastis, dėl kurios tam tikri finansiniai sandoriai neemigruotų, todėl kad jie yra susiję su konkrečiais E, produktais. Vienas iš svarbiausių derivatų, e, kur, kurio prekiaujama Frankfurto biržoje, tai yra DAX Futures, vadinasi, jis susijęs su Vokietijos biržo, e, Vokietijos įmonių indeksu. Ir negalime šiuo vertybiniu popieriumi prekiauti New York'e, nes turėtų būti ir Vokietijos įmonių indeksas perkeltas į uh, New Yorką ir tol, kol Vokietijos įmonių tikrosiomis akcijomis bus prekiaujame Frankfurte, tol ir e, šis derivatas nepersikels niekur kitur, galbūt Londoną galėtų persikelti, tačiau dėl to taip pat nenukestėtų pajamos iš mokesčių. Dėl Ženevos, aš manau, kad jau atsakiau į tą klausimą, kad Šveicarija netaps e, finansinio kapitalizmo oze Europos viduje. E, aš nemanau, kad tokia tikimybė egzistuoja, jeigu to nepanorės Europos Sąjunga pirmiausiai, o antra vertus, nu, jeigu šveicarai visiškai nori sužlugdyti savo ekonomiką, tai galėtų tapti tokia e, azartinių lošimų ir kazino kapitalizmo šalimi, tačiau manau, kad e, šveicarai iš tikrųjų yra per daug protingi, kad taip elgtųsi. Toliau nenorėčiau komentuoti. Dabar norėčiau atsakyti, pirmiausia, nesutinku su Stefanu dėl laiko, skirtingų laiko zonų. Kas nors galėtų, pavyzdžiui, dirbti naktinę pamainą už atitinkamą atlyginimą. Tačiau uh, dėl e, tam tikrų priežasčių būtų galima apmokestinti vienašališkai e, finansinius sandorius, pavyzdžiui, e, sandorius eurais. Eures yra eurozonos yra valiuta, kuri yra susijusi su Europos centrinių bankų ir jokių sandorių eurais negalime apmokėti be Europos centrinio banko e, žinios. Taip pat žyminis mokestis Junktinėje karalystėje yra e, susijęs su uh, tam tikrų, tai yra e, tam tikrų finansinių sandorių akcijomis arba vertybiniais popieriais apmokestinimo forma. Turėkime omenyje, kad ES yra didžiausia e, ekonomika ir mes galime prekiauti derivatais, tačiau kažkokiame etape jie vis tiek turės atsiremti į e, realių įmonių akcijas. Tačiau jeigu jūs prekiaujate derivatais akcijų ir vertybinių popierių, jūs e, prisijimate labai didelę riziką Todėl jeigu manote, kad suvokite rinkos dėsnius ir neapsiribojate fiksuotą palūkanų normą, o nustatote skirtingus mokesčių tarifus skirtingoms rinkos sritims, tai galima būtų surinkti iš ES maždaug 50 arba 70 procentų mokestinių įplaukų ir tam nereiktų pasirašyti tarptautinių susitarimų. Ačiū. Formalus atsakymas jūsų klausimus yra tas, kad TVF rengia atitinkamą ataskaitą dėl G20 Tai e, savo paskutinėse skaidrėse apie tarptautinę pinigų e, sistemą aš apie tai truputėlį kalbėjau. Ir kalbant TVF terminais, tai e, TVF turi parengęs tam tikrų pasiūlymų, kaip reiktų administruoti ir tvarkyti tarptautinius finansų uh, srautus, galbūt nebūtinai e, e, apmokestinant finansinius sandarius tam tikrų mokesčių, e, nes vieną dieną tai gali atsisukti šilasda antrų galų. Pirmininkas, ačiū labai, baigėme pirmąją mūsų podimo diskusijų dalį ir dabar pradėsime antrąją. Prašau podimo dalyvius užimti savo vietus ir dabar dėkoju pirmojo, pirmosios dalies pranešėjams. Right, second, uh... Puiku, dabar eikime prie antrųjų diskusijų skirtų klimato kaitai krizės poveikiui vystamai politikai ir pristatysiu tris kalbėtojus. Čia man iš kairės sėdi Ama Bataharija, nežinau ar teisingai ištariau jo pavardę, jis yra G24, tai yra 24 Azijos, Afrikos ir Latino Amerikos besivystančių valstybių grupės direktorius toliau Arumaha Goš, Widrow Wilsono viešosios tarptautinių santykių mokyklos atstovas ir Nurie Molina, Eurodad direktorius. Prašom žodis Amar Bataharija, 10 minučių. Ačiū, pirmininkė. E, parlamentarai jau gavo e, mano pranešimo tekstą, man didelė garbė dalyvauti čia šiuose diskusijose ir aš pakalbėsiu apie problemą iš besivystančių valstybių perspektyvos. E, noriu pradėti pasakydamas, jog krizė įrodė, kad tam tikras atsiejimas atskirų politikų buvo visai nesavalaikis, krize turėjo ypatingą įtaką besivystančiams valstybėms, ypač per priekybos aspektą, na, o kredi, kreditavimo problematika mums buvo dar didesnė nei išsivyšiusioms valstybėms. Besivystančios valstybės iš tiesų buvo atsparesnės jų augimas buvo ir bus stipresnis, tačiau bus vis dar atotrukis vystimosi prasme, mums trūks tam tikrų pasaulinių viešųjų prekių, kas yra susijęs su pasaulio valdymu. Besivystančios valstybės. Atsiprašau, išsivyščiusios valstybės turi tris iš keturių augimo veiksnių ir 80 procentų viso augimo, aišku, pasaulyje sudaro išsivyščiusios valstybės. Tačiau nepripažįstama tai, kad ne tik Indija, Kinija, Brazilija, bet ir kitos valstybės turinčios vidutinio o, dydžio įplaukas e, auga daugiau nei 4 procentais per metus, o mažas pajamas turinčios valstybės, 48 iš jų, 5 auga greičiau nei 4 e, procentai, iki krizės tai buvo. E, bet yra atotrukis vystimosi prasme, kuris yra didžiulis vidutiniškai pasaulį, turtingame pasaulyje uždirbama vienos mens 114 dolerių, E, neturtingiausiuose pusantro dolerio, o vidutinių pajamų e, valstybėse e, tas uždarbis yra artimesnis neturtingoms mažiau nei 10 dolerių. Dažniausiai tai yra 3-4 doleriai. Turite nepamiršti, kad 78 procentai neturtingiausių asmenų gyvena būtent tokiuose vidutinių pajamų valstybėse kalbėta apie didį dvidešimtuką. E, jo problematikos nenagrinėsiu, tačiau pasakysiu, kad kol kas e, nekalbama apie tai, jog G20 turi gana gerai nusistovėjusią struktūrą, pagrindžiančią visą G20 egzistavimą šioji struktūra ne tik G20 procesą padaro labiau visą apimantį, bet ir efektyvesnį a, susijusi su pačia atsiskaitomybė palyginti su G7 procesu. G20 sekretoriato neturi, tačiau turi nusistovėjusius santykius su egzistuojančiomis institucijomis, pavyzdžiui, TVF ir finansinio stabilumo valdyba. G20 jau gali pasidžiaugti pasiekimais. E, ponas Padoa Šipo jau išdėstė tuos rezultatus, tačiau G20 susiduria su tam tikromis problemomis. Ateityje e, grupiai bus daug sunkiau e, prognozuoti būsimus veiksmus, e, numatyti tam tikras pasitraukimo iš procesų strategijas, tai jau matėme buvo kalbėta apie struktūros įgyvendinimą, tačiau turėtumėm suvokti, kad tai bus labai sudėtinga. Bus sudėtinga įgyvendinti į reguliavimo darbo tvarkę bei uh, kolegų priežiūrą. E, vėlgi kyla klausimas, ar G20 pakankamai gerai uh, teiks gairias, pavyzdžiui, priekybos ar klimato kaitos rytise. Bet vis dėlto e, G20 stiprybė yra legitimumas ir įtrauktis. Ir kaip sakė pona Šiopa, e, tai lengviau būtų galima pasiekti per santykius su formaliosiomis institucijomis. Tai jau atspindėta TVF ir Pasaulio banko e, darbo nuostatose taip pat G20 turėtų palaikyti gilesnius ryšius su jungtinėmis tautomis. Taip pat galima e, pusiausvarai užtikrinti, palaikyti e, neformalius santykius su neformaliomis grupėmis, tokiomis kaip ASEAN, e, G24 ir kitomis kai dėl AMF ir Pasaulio banko valdymo, tai reikia pasakyti, kad krizė atnešė pokyčių ne tik G20 kontekste, bet ir paskatino reformas pasaulinėse institucijose. Prieš krizę tų valstybių valdymo struktūra buvo uh, nelabai gera, trūkumai pasireiškė keturiose sritise - trūko įgaliojimų ir misijos suvokimo. Antra, buvo nepakankamai išteklių e, veiklai atlikti. Trečia, trūko uh, sutarimo dėl uh, pageidaujamų tų institucijų reformų. Ir pagrindinis trūkumas buvo sutarimo dėl valdymo keitimo, apimant daugiau aspektų. Uh, Taigi dabar tie klausimai yra nagrinėjami ir e, eur, pa, pasaulio vadovai bandys ieškoti sprendimų, matuodami pažangą padarytą per ateinančius laikotarpius. G20 vadovai užsibrėžė ambicingų tikslų TVF ir pasaulio banko E, balsavimo teisų pakeitimą atitinkamai mažinant 20 procentų TVF ir 3 procentais pasaulio bankui. Pasižiūrėkime, kokia situacija buvo pradžioje. TVF jau buvo atlikęs reformas per 2008 balandžio reformą. Pasaulio bankas ir regioniai plėtros bankai turėjo geresnės pradinės pozicijas, tačiau e, kyla klausimas, ar ilgainiui jas išlaikys. Noriu akcentuoti vieną aspektą, ypač išiškėjantį TVF reformos kontekste. Per pastaruosius dešimt metų pasimato struktūrinis dimensijų pokytis. Pasižiūrėkime, e, kokią įtaką besvisančios valstybės turi pasaulio ekonomikai. Iki 2000 metų e, tas pokytis beveik, poveikis beveik nekito. Tačiau nuo 2005-2009 matome labai didelį įtakos pasikeitimą kiekvienais metais ta augimo našta iš mm, išsivyščiusių valstybių perduodama e, besivystančiam ir tai yra vieno procento padidėjimas kiekvienais metais. Pasaulio bankas vaidina nemažiau svarbu vaidmenį kaip ir TVF, bandant reaguoti į krizės, nors kol kas TVF teikiama mažiau dėmesio. Per pastarosius 15 metų maždaug 3 trilijonai dolerių e, kapitalo srautais pateko besivystančiams valstybėms nuo 1990 e, metų tas e, tie srautai nuo nulio padidėjo iki labai ženklių sumų. Taigi labai svarbu susitarti dėl MDB sistemos skirtos vystimuisi ir įtikinti Indiją, pavyzdžiui, ir Kiniją tas lėšas investuoti į vystimasi, o ne tik į tam tikrų jau įgyvendintų funkcijų gyvendinimą. Ačiū. Dėkuoju. Dėkoju žodis ponai Goš. Ačiū pirmininkė, taip pat ačiū kitiem komiteto nariam. Ačiū, kad pakvietėt mane pakalbėti apie klimato ir plikybos ir pasaulinį valdymą. Pirmoji pastaba, kurią noriu išsakyti, yra tokia. Susidurėme su pasaulinio valdymo iššūkiu daugia šalės krizės kontekste. Tačiau visi sprendimai turės būti gyvenami skirtingų laikų. Dabar patiriam ekonominę krizę ir politikų prioritetas yra didinti paklausą, ekonomikos augimą ir užimtumą. Vis dėlto kyla rizika, kad ryt ar poryt daugiau dėmesio pradėsim skirti prekybos protekcionizmui, jeigu krizė ir toliau E, vystysis. Dar trečiasis iššūkis susijęs su klimato kaita ir šis klausimas yra daug ilgesnio laikotarpio perspektyvoje. Kalbant apie struktūras ir jų pokyčius, man atrodo, kad galima rasti sprendimą visiem, visoms sritim. Savo pasisakymę pakalbėsiu apie tris dalykus. Visų pirma, kaip krizė įtakojo reakciją į klimato kaitą, kaip tai įtakojo prekybą, ypač besivystančius šalise. Ir trečias dalykas, pakalbėsiu apie tam tikras valdymo reformas ir prioritetus tiek trumpalaikė, tiek vidutinio laikotarpio ir ilgalaikė perspektyvoje. Tad kaipgi krizė įtakojo reakciją į klimato kaitą? Na, visų pirma, daugiau dėmesio pradamas kristi aplinkosauginiam uh, aspektam, tačiau tai yra trumpalaikis reiškinys. Įvairios agentūros prognozuoja, kad emisijos 2009-aisiais e, sumažėjo 3 procentais, tai reiškia, kad e, iki 2020-ųjų emisijos sumažės 5 procentais. Vis dėlto nereikėtų per daug džiaugtis. Iš esmės tai reiškia, kad kai atsigaus ekonomika, vėl pradės didėti emisijos ir atsiras vėl naujų iššūkių dėl ekonominių išteklių perskirstimo ir panašiai. Ir vis tiek e, emisijos padidės 11 gigatonų iki 2030-ųjų. Kitas dalykas. Kai kalbam apie poveikį klimato kaitai, turim kalbėti apie išteklių paskirstimą. Šia, šioje skaidrėje matote, kad iki 2007 metų buvo vis daugiau investuojama į atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau vėliau investicijos pradėjo keistis, atsirado daugiau didesnių pajėgumų atsinaujinančių energijos šaltinių, atsirado papildomų pajėgumų šiame sektorė net 25 procentai. Tačiau, jei pažiūrėsite į ketvirčio investicijas, tai pamatysite, kad nuo 2008 pradeda mažėti investicijos, ta tendencija išlieka iki 2009. Vienas e, švelninantis faktorius yra skatinamosios priemonės ir skiriamos išlaidos. Pavyzdžiui, 500 milijardų dolerių buvo skiriama, tai vadinam, žaliom ekologiškom priemonėm. Šioje skaidrėje matote, kokiu priemonių įmasi G20 šalis. Tačiau, aišku, yra ir tam tikrų iššūkių. Kaip paskirstyti skiriamas lėšas. Taigi, valdant klimato kaitos klausimus labai svarbu yra išsiaiškinti, kaip elgtis atsargiai, kaip veikti tikslingai, bet atsargiai, ką daryti su biudžeto deficitu ir kaip spręsti klimato kaitos ateities klausimus. Kaip, kurį sprendimą pasirinkti, ar nuleisti iš viršaus, ar iš apačios į viršų. Ir uh, E, aš apie tai dar bandysiu pakalbėti. Taip pat kila klausimas, kaip suderinti vienašalius šalių veiksmus su kolektyviniais veiksmais. Aš manau, kad vis dėlto dažniau bus pradamas naudoti tas pirmasis principas. Dabar apie tai, kaip krizė įtakoja prekybą ir besivystančias šalis. Kalbant apie prekybos apimtis, mato, stebime 2009 labai didelį smukimą priekybos, 12 procentų yra didžiausias nuosmukis nuo antro pasaulinio karo laikų. E, ir ne tik Europai tai svarbu, bet ir Afrikai artimiesiems e, rytams būtent šiuose regionuose labiausiai smuko priekyba, jos apimtys. E, dėl to padidėjo nedarbo lygis ir dabar tas nedarbo lygis yra e, aukščiausias, maždaug 200 milijonų žmonių dabar yra bedarbiai pasaulyje. Taip pat e, klausimas dėl emigrantų namo parsiunčiamų lėšų yra labai aktualus, nes sumažėjo ir šių siunčiamų lėšų apimtis, kai kuriuose šalyse nuo 5-6 procentai sumažėjo siunčiamos lėšos. Taip pat žaliavų kainos yra ypatingai aktuali tema. Daugeliu besivystančių šalių kylančios žaliavų kainos pagerino jų prekybos balansus 7-8 metais, o kai tos kainos smuko, tai aišku jos pajuto didžiulę, didžiulį neigiamą poveikį. Jei kalbėsim apie eksportus Afrikai 2009-aisiais, tai apimtų sumažėjo 32 procentais, na, o pasaulinis vidurkis yra 23 procentai. Tad e, skurdžiausios šalys patiria didžiausius nuostolius. Taip pat reikėtų nepamiršti, jog išlieka ir protekcionizmo atsiradimo pavojus. Kol kas matėme, kad e, atsiranda vis daugiau kliučių prekybai ir pastaruosius šešis mėnesius G20 šalys įvedė nemažai tokių kliučių priekybai, pavyzdžiui, pasaulio importams, G20 importams. Kai kurios iš tų kliučių yra naikinamos, vis dėlto nereikia pamiršti, kad krizė dar nesibaigė ir gali atsirasti naujų kliučių. E, statistika rodo, kad sumažėjo antidempingo atvejų tyrimo e, skaičius, taip pat e, specialių saugiklių įvedimo tyrimo skaičius. Man liko trys minutės ir norėčiau pakalbėti apie tam tikrus valdymo prioritetus trumpalaikiai perspektyvai, taip pat ir ilgalaikiai bei vidutinio laikotarpio perspektyvai. Trumpalaikė perspektyva. Kalbant apie klimato kaitą, svarbiausia yra nepamiršti, kad turime išlaikyti bendrą tam tikrą principą, kuris skatintų investicijas. E, tai svarbu tiek vyriausybėms, tiek privatiems investuotojams. E, ir akivaizdu, kad e, jei elgsimės taip, kaip elgiamės dabar, tai nesukursim papildomų investicijų, nepritrauksime. Taip pat reikia užtikrinti, kad investicijos ir skatinamosios priemonės žaliai prekybai žaliajam sektoriui ir toliau būtų prioritetizuojamos. Ir dar vienas dalykas. Spartesnis finansavimas, kuris numatytas e, Kopenhagos susitikime, svarbu užtikrinti, kad tas finansavimas tikrai būtų skirtas ir kad jis būtų tinkamai panaudotas. E, jau yra trečiasis šių metų mėnuo, bet vis dar kyla problemų dėl e, to, iš kur paimsime tą finansavimą ir taip pat dar kol kas neaišku, kur tiksliai bus skiriamos tos lėšos. Dėl priekybos dabartiniam laikotarpiu. Turime užtikrinti, kad apimtis prekybos didėtų. Šiuo metu Brazilija, Indija, Kinija savo problemas tinkamai sprendžia, tačiau tokiam šalim kaip Afrika kyla daug problemų, nes dideli bankai įveda dvigubai didesnius mokesčius ir todėl, aišku, yra kliūdoma šiam bankam Afrikos vyram įmonėm dalyvauti prekyboje ir bendroje sistemoje. Man liko viena minutė ir norėčiau dar pakalbėti apie tai, kaip stiprinti valdymą a, po krizės ir kur turim koncentruosis. Kalbant apie klimato kaitą, turime kalboti apie a, visą režimo struktūrą, kaip jį keisis. Panašu, kad mes bandome įvesti daugiau lankstumo. Aišku, krizės laikotarpiu tai yra naudinga ir logiška, bet reikėtų elgtis atsargiai turime kurti stebėsenos e, priemonės klimato kaitos kontekste. Taip pat turime sukurti patikimesnį ir skaidresnį finansavimo mechanizmą. Galėčiau apie tai kalbėti labai ilgai, tačiau dabar to nedarysiu. Taip pat turime kurti tą jungtį ir ryšį tarp klimato kaitos ir prekybos įvairiuose lygiuose. Reikia kalbėti apie tai, kaip reguliuoti privačius standartus, aplinkosauginius standartus, kaip spręsti aplinkosauginių prekių ir produktų protekcionizmo klausimą ir taip toliau. Ir galiausiai, kalbant apie prekybą, turėtume koncentruotis ne tik į Dohos e, raundą, bet ir kitus dalykus. Turėtumėm e, gerinti PPO skaidrumą, suteikti papildomus skatinamųjų priemonių, gerinti prieigą prie ginčių sprendimo mechanizmo ir taip pat turėtumėm e, sukurti tam tikrą saugiklių sistemą pačiom pažeidžiamiausiam ekonomikom. Tad tiek būtų iš mano pusės ir nekantraudamas lauksiu diskusijų. Mrs. Nurija Molina please. Dėkoju, žodis poniai Molina. Uh, Labadiena, ačiū labai, kad mane pakvietėte. Norėčiau pradėti e, nuo bendrų pasvarstymų, e, kokioje situacijoje esame, krizės atžvilgiu, ar jau atsigauname, ar dar ne. Matote žurnalo Economist viršelį pirmoje skaidrė ir jis atspindi mūsų sieki kurti e, globalinį valdymą. Krizė dabar leido mums e, rimčiau pasvarstyti apie tai, kaip, e, kokiais būdais valdyti pasaulį. Tačiau kas atsitiko praėjus 18 mėnesių? 18, po 18 mėnesių mes pradėjome grįžti į tą staciją, kurioje buvome 18 amžiuje, nes e, matome, kad reformos nevyksta, pažangos nepasiekėme. Ir mes turime nepamiršti, kad dabar turime puikią galimybę vykdyti būtinoms reformoms ir e, gerinti bei kurti globalinį valdymą. Norėčiau pakalbėti apie besivystančias šales, šalis. Aš nenoriu gilintis į detalės ir skaičius, tačiau priminsiu Jums porą dalykų, kuriuos reikia minėti apie kalbant apie krizės poveikį besivystančioms ir mažų pajamų šalims, kaip minėjo TVF atstovas, krizės poveikis pradžio nebuvo taip smarkiai juntamas tose valstybėse kaip išsivyščiusiose šalise, tačiau e, šioms šalims krizė turi e, žymiai lėtesnį poveikį, tačiau vis tiek turi. iš tikrųjų skurdžios valstybės buvo atsparesnės e, tuo mik mikro lygmenyje. Tačiau e, nerima kelia ilgalaikiai procesai, nes mažų pajamų šalims iš tikrųjų nesvarbu, e, kokį poveikį krizė daro e, struktūriniais e, aspektais ir dabar jos jau išnaudojo visus savo turimus rezervus ir atsargas ir jeigu ateis antroji krizės banga, tai ją įveikti šioms valstybėms bus žymiai uh, sudėtingiau. Šioje krizėje matote, e, kaip juda finansų srautai, poreikis yra žymiai didesnis nei gaunamas finansavimas iš išorės. E, nuo 2007 iki 2010 metų e, prie, iš privačių šaltinių gaunama parama smarkiai sumažėjo. Tarptautinės finansinės priemonės buvo pradėtos dėkti tačiau jų apimčių nepakanka siekiant e, įveikti finansinės krizės pasiekmes. Besivystančiams valstybėms taip pat e, e, didelį įtaką daro ir išorės pagalbos teikiamas būdas. Daugiausiai du trešdaliai gaunami iš Kinijos, Tartautinio valiuto fondo arba e, tarptautinio e, vystimosi fondo ir skolų formą teikiamą pagalbą, ateitie tai gali turėti neigiamo poveikio, kokios valstybės gauna šią paramą. Dažniausiai vidutinės pajamas turinčios valstybės, mažoms, e, mažų paimų valstybėms atitenka tik tai 2 procentai visos gaunamos pagalbos, todėl e, tas, e, ta dalis iš tikrųjų yra nepakankama. E, kita tendencija, kuri kelia susirūpinimą, yra parama, kurią teikia besivystančioms valstybėms tarptautinės finansinės institucijos ir e, dėl to mažėja parama iš privataus. Tiksliau, e, ši parama yra teikiama privačiam sektoriui. Turime nepamiršti, kad valstybė, valstybinis finansų sektorius, mažas pajamas turinčios valstybės yra pakankamai silpnas, todėl jos negali tinkamai administruoti gaunamos pagalbos. Kaip reaguoti į tokią situaciją, kadangi e, parama iš privačių šaltinių smarkiai sumažėjo besivystančioms šalims tarptautinių finansinių institucijų ir ypatingai TVF vaidmuo padidės besivystančioms valstybėms ateityje, bent jau per pastaruosius trejus metus. Kita mintis, kita išvada yra susijusi su e, tuo, e, kokiu būdu yra teikiama pagalba dažniausiai e, finansuojant privatų sektorių ir didinant valstybės skolas, todėl tai kelia ateityje papildomų krizių e, grėsmę. Ir e, reiktų taikyti geresnės politinės priemonės siekiant didinti tų šalių atsparumą busimoms finansų krizėms. Yra svarbu E, mąstyti apie situaciją besivystančiose valstybėse dviem lygmenimis. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į nacionalinių lygmenių tose valstybėse vykdomą politiką. Tai yra siekti, kad e, ji padidintų valstybės parumą ateityje. Ir aš dabar nekartosiu kolegų anksčiau išsakytų e, minčių apie pagrindinius finansų srautus, finansinės pagalbos teikiamus srautus, mes vėl turime grįžti prie tarptautinių finansinių institucijų vaidmens. Bet mes daug kalbėjome apie tarptautinio valiutos fondo įtaką Europai, besivystančioms valstybėms ši įtaka yra dar didesnė, kadangi TVF ne tik nustato tam tikras e, sąlygas e, makroekonominės politikos, finansų politikos, e, kurios e, pagalba gaunančios, kurias pagalba gaunančios valstybės privalo įgyvendinti. Todėl akademinė visuomenė daug kritikavo TVF politiką besivystančių valstybių atžvilgių. Pavyzdžiui, reikalavimas liberalizuoti uh, tam tikras ekonomikos sritis, privatizuoti tam tikras sritis, reikalavimai susiję su mokesčių politika. Manoma, kad tokie reikalavimai nėra geriausi besivystančioms valstybėms. Aš noriu nesutikti su ponu Van Selm, kuris jau išvyko, tačiau mes atlikome analizę paskolų 30 skurdžiausių valstybių ir nematėme jokio teigiamo e, poveikio e, TVF paskolų šių valstybių ekonomikai. Pono Vanselmo minėti pavyzdžiai susijęs su kapitalų srautų kontrolė makroekonominė politika, jos pagerėjimu, tačiau jų įtaka ir apimtis nėra pakankamos ir neatspindi, netitinka poreikių. Be valstybinio lygmens, jeigu panas Vansimas būtų čia, jis galėtų paminėti, kad taip fiskalinės politikos lankstumas padidėjo, tai tiesa, tačiau šios valstybės tik tai, vis tiek tik tai didina savo uh, įsiskolinimus e, ir bendra situacija negerėja. TVF daugiausiai dėmesio e, skyrė uh, biudžeto deficito mažinimui, tačiau ne įplaukų didinimui. Ir todėl e, bendras rezultatas nebuvo pakankamas, žvelgiant į e, tuos klausimus, apie kuriuos kalbėjo Sonė Kapūras, tai e, mokesčių sistemų sutvarkymas leistų padidinti besivystančių šalių biudžeto pajamas, tačiau taip pat reiktų numatyti prievolę tarptautiniams koncernams teikti informaciją apie jų e, mokamas įmokas į besivystančių šalių e, biudžetus. Tarptautinių finansinių sandorių e, apmokestinimas yra labai svarbus potencialus pajamų šaltinis besivystančiams valstybėms ir jų biudžetams. Anksčiau kalbėjo kolegos Pado Skiopa ir kiti kalbėjo apie būtinybę įvesti pasaulinę valiutą ir užkirsti kelią valstybėms turinčioms biudžeto deficitą nebūtų baudžiamos pačios sistemos. Dabartinė pinigų e, sistema e, atneša besvystančioms šalims tris kartus didesnę žalą nei gaunamos uh, vystamosios pagalbos apimtis. Tarptautinės finansų institucijos ir ypatingai TVF e, privalo keisti savo politiką, apie tai kalbėjo taip pat kolegos, kalbėjo prieš mane. Privaloma, kaip įmanoma, greičiau nustatyti e, atsakomingų paskolų teikimo standartus ir vykdyti tokią politiką, kuri leistų besivystančioms valstybėms aukti, aukti jų ekonomikai ir kad užtikrintų, kad tas augimas būtų tvarus. Todėl privaloma parengti ir įdėkti atitinkamas priemonės ir mechanizmus, kurios leistų ateityje išvengti būsimų e, įsiskolinimo krizių besivystančioms valstybėms arba bent jau leisti joms geriau pasirengti tokioms krizėms. Ačiū labai. Dabar e, paskutinis klausimų atsakymų ratas per vanį suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Buvo užduota daug klausimų, galėsite nuspręsti, kokius atsakyti, kokius ne, aš tiesiog pateiksiu keletą. Žvelgiant į besivystančias valstybės, galiu pritarti tam, ką jūs sakote apie poveikį toms valstybėms. Tačiau taip pat galima matyti, kad Dohos raundas nebuvo gera pradžia. Visi dėrybų raundai trukdavo amžių amžius, bet šis iš, tikrai, iš tikrųjų užtruko ir jis nepalengvina mūsų gyvenimo. Taigi, žiūrint iš besivystančių valstybių pusės, matyti, kad galbūt būtų naudinga vengti protekcionizmo ir uh, su, veiksmų sugriežtinimo iš besivystančių valstybių. Tačiau ką Indija galėtų padaryti susidarius dabartiniams aplinkybėms, kokiu veiksmu būtų galima imtis smulkiųjų ūkininkų prasme. Ir antras klausimas. Pirmojo diskusijų raundo metu mes daugiau orientavomės į kitas temas, bet jos dabar siejasi ir su klimato kaita Taigi klausiu, ar pasaulinis sprendimų prieimimo procesas būtų sėkmingas. Nei PPO, nei kitos struktūros negali patenkinti reikalavimų. Nežinau, ar TVF galėtų tai padaryti. Neprašau surasti magišką sprendimą, tačiau reikia ieškoti galimo sprendimo. Štai Paskalami kalba apie jo organizacijos darbo kokybę, apie tai, kad konsensuso nesukursi iš anksto. Tačiau kur galima rasti kažkokių tai priemonių, leisančių apjungti tuos arbitražo elementus ir juos panaudoti vietos valdysenos prasme. Ar manote, kad e, Tarptautinis valiutos fondas kažkaip nu, nutolo nuo Vašingtono konsensuso, ar vis dėlto ne? Taip pat norėčiau užduoti konkretų klausimą, e, ponė Molina. Jūs kalbėjote apie apskaitos standartus, apie poveikį valstybėms, kurioms tenka apmokestinti sandorius viduje. Mes šios klausimus taip pat nagrinėjame. Tačiau taip pat kalbate apie tai, kad toms valstybėms yra suteikiamos tam tikros sąlygos, jeigu jos nori gauti paskolas. Bet juk kalbame apie uh, korporatyvinę socialinę atsakomybę, įmonių socialinę atsakomybę. Kaip tai susijęti su minėtomis sąlygomis? Jūs kalbėjote apie didesnį, didesnės sąlygas, griežtesnės sąlygas sėtina su paskolomis ir kaip šiuo atveju elgtis. Galbūt pradėkime nuo ponios, o paskui per, perėsime prie kitų prelegentų. Dėl sąlygų nustatinėjimų paskoloms gauti laiko trūksta, o mes galėtumėm apie tai kalbėti valandų valandas. Iš esmės, Tai yra vienas iš mano pabaigoje pateiktų pasiūlymų, galbūt nepakankamai aiškiai išdėščiau. Mes manome, kad santykių reguliuojančių skolinimas ir skolinimą, santykių tarp pietų ir šiaurės valstybių e, terminai e, didžiaja dalimi sėtini su Vašingtono susitarimo sąlygomis kalbame apie abipusę atsiskaitomybę ir bendruosius e, terminus, kurie yra įprastiniuose skolinimo ir skolinimuose susitarimuose. Mums reikia tiesiog reglamentuoti, kad paskola nebūtų piknaudžiaujama ar ji būtų panaudota tam tikslui, kuriam yra paimta. Taigi reikia laikytis pagrindinių ekonomikos sąlygų, įskaitant ir makroekonominės, dėl labai paprastų priežasčių. Visi turbūt sutarsite, kad makroekonominės rekomendacijos, kurias teikia e, ne tik TVF, bet ir daugelis šiaurės valstybių e, šalims naudos gavėjams buvo na, neteisingos ir nuo to besivystančios valstybės dar labiau nukentėjo, nuo to nukentėjome mes. TVF atstovas sakė, kad skoliname visiems, teikiame rekomendacijas visiems ir manome, kad jos yra teisingos. Tačiau besivystančiams valstybėms nereikia tokios pačios makroekonominės politikos, kokią vykdome mes. Dėl to ir kyla problemų. Antra, paskutinis atsakymo aspektas. Savame suprantama, kai kas suinteresuotas kai kurių sektorių privatizavimu ir liberalizavimu kai kuriuose besivystančiose valstybėse. Nenoriu to vadinti samokslu, tačiau tai buvo kai kurių vakarų valstybių, kai kurių sektorių e, siekis ir iš to gauta naudos. Pavyzdžiui, finansų sektoriaus privatizavimas buvo naudingas vakarams, taigi kartais yra suinteresuotumo e, nepateikti tokių tikrų giluminių rekomendacijų Bet aš manau, kad krize įrodė, kad tokio pobūdžio politika nebuvo teisinga ir galbūt kapitalo valdymo ir kontrolės ligmens padidinimas būtų išeitis. Negalima leisti, kad uh, taisyklės taikomos pramoniniai politikai būtų taikomos ir finansams. Ir aš manau, kad mūsų patarimai mažų pajamų valstybėms nebuvo tinkami. Ačiū. Dėl Indijos interesų pirmasis klausimas. Aš nepalaikau ryšio su Indijos dėrybininkai Ženevoje, tačiau mano pasvarstimu reikėtų galvoti apie du aspektus – visų pirma merkantilistiniai valstybių narių dėrybininkių interesai. Antra yra režimo funkcionavimo ypatumai. Kalbant vien apie tuos praktinius merkantilistinius interesus, galime padaryti išvadą, kad krizės metu nei JAV, nei Indija nenorės atsisakyti e, protekcionistinių priemonių žemės ūkio srityje. Kita vertus, šios valstybės derasi ir kituose formuose. Pavyzdžiui, Indija derasi su Europos Sąjunga ir susitarimas gali būti gal pasirašytas jau šiais metais. Taigi priklausomai nuo forumo ir klausimų e, tuos e, nesutarimus galima išspręsti. 2009 e, lapkričio gruodžio mėnesiais vykęs aukščiausio lygio susitikimas, kuriame dalyvavo JAV, ES, Indijos, Kinijos atstovai. Jie išsakė įvairius interesus, bet visi kartu pateikė bendrą pasiūlymą, kaip panagrinėti dabartinio priekybos režimo funkcionavimą ir efektyvumą. Mano vertimu, tai yra žingsnis į priekį valdymo prasme. Taigi kalbėti reikia ne tik apie pačias darybas, bet ir apie valdymą. Ir jeigu orientuosimės į valdymą, tada automatiškai bus pasiūlyti daug gyvybiškesni valdymo stebėsenos mechanizmai. Ginčių nagrinėjimo procesas gali padai, tapti dar sudėtingesnis, pradėjus dėrėtis dėl aplinkos sauginių dalykų. Na, o kitas daug sudėtingesnis klausimas dėl valdymo elementų neižvelgčiau nei vieno atskiro modelio, kurį būtų galima pasirinkti. Tiesiog reikia ieškoti tam tikrų klausimų paketo. E, jūsų padalamoje medžiagoje yra detalesnių klausimų, bet aš trumpai panagrinėsiu tris klausimus. Visų pirma, reikia išanalizuoti, kokiame forme, kokioje aplinkoje spręsti, sakykime, klimato kaitos klausimus. Uh, Kopenhagos viršūnių susitikimas pasiūlė tam tikrą architektūros ir tikslų nuleidimą iš viršaus į apačią. Tai nepasiteisino. Taigi reikia eiti kitą linkmę. Valstybės turi pasiūlyti lankstesnį architektūrą ir tvarkaraščius politiniai spartai reikia politinės valios. Tačiau kokiegi standartai, etalonai, pagal kuriuos matuoti savo pažangą ir pasiekimus ir į ką orientuoti būsimas darybas. E, Daugia šaliuose susitarimuose galima rasti tokį lankstumą ir jį galima taikyti klimato kaitos daryboms. Bet ar tą galima pritaikyti besivystančioms neturtingoms valstybėms? Uh, pavyzdžiui, jeigu bandytų susitarti Kinija, Indija, Brazilija ir JAV. Taigi viskas priklauso nuo to, kam skiriame prioritetą. Antra, finansavimas. Čia neišskirčiau atskiro modelio, bet reikia pagalvoti apie jo elementus. Visų pirma, finansavimo apimtis. Daugelies ryčių reikia finansavimo, tačiau vyriausybės dar neturi tinkamo mechanizmo, kad galėtų patenkinti tokius finansavimo poreikius. Reikia kalbėti apie finansavimo lankstumą, modalinės priemonės, kam suteikti beprocentinės paskolas, kam skolinti kitaip, kaip nustatyti tą svertą ir pusiausvyrą tarp privataus ir viešojo kapitalo, kaip spręsti sprendimų prieimimo ir skaidrumo problemas paskirstant lėšas. Tai yra kitas elementas - finansavimas. Ir dar įsipareigojimų laikymasis. Kaip įvertinti, kad jų laikomasi. Kopenhagos susitarime yra pasiūlyti keliai į priekį, bet lieka neišspręstų daug klausimų. Kaip, kokios informacijos valstybėms reikia? kaip sukurti tarpusavio peržiūros mechanizmą, kuris būtų veiksmingas. E, tai nereiškia, kad besivystančios valstybės stebės, e, kiek e, šiltame efektą sukeliančių dujų išmeta išsivyščiusios. To nepakaks. Ir kaip stebėti ar įgyvendinti kiti įsipareigojimai, ne tik emisijų mažinimo, bet ir finansavimo, pavyzdžiui, srityse. Atsiprašau, užsitėsiau, tačiau reikės atsakymų šiose srityse. Ačiū. Briefly. Uh, condition... Ačiū labai tvar, trumpai. Sąlygų nustatymas. Gal reikėtų apie trijų rušų sąlygas pagalvoti ir pakalbėti. Visų pirma, Vašingtono konsensusas, e, ideologija ir vienodumas. Antroji rušis socialiniai saugikliai. Mes visi jais tikime. Tačiau kila klausimas, kas nustatys tokias taisyklės. Ar Vašingtonas, ar kitos šalys. Trečioji sąlygų rušis valdymo sąlygos. Vėlgi gan paklausus dalykas, bet e, vėlgi neaišku, kas nustatinės tokias taisyklės ar Vašingtonas, ar valstybės ir jų demokratiniai procesai. Dėl pasaulinio valdymo ekonominėje ir finansinėje sferoje reikia pasakyti, kad e, būtina paminėti du svarbius tikslus dabar svarbius tikslus. Visų pirma, kaip legitimizuoti G20 ir užtikrinti veiksmingą veikimą. Antras, kaip atgaivinti tarptautinės finansinės institucijas. Aš nekalbu apie vyriausybės. Ir, na, o apie veiksmingą darbą G20 turiu pasakyti, kad aš turbūt esu vienintelis asmo šioje salėje, kuris nuo 1999 metų dalyvavau visuose G20 susitikimuose, kaip stebėtojas dalyvavau. Taip pat dalyvavau keliose G7 ir G8 susitikimuose. Ir kilo klausimas, ar G20 gali tapti dar veiksmingesnių procesų. Atsakymas būtų be abejo taip. Ir kitas klausimas, ką galim nuveikti per ateinančius porą metų. Galiu pabrėžti tik tai tai, kad viskas bus labai svarbu. Dar vienas dalykas. Ar spręsti vairias problemas būtų sunkiau, jei neturėtumėm G20, e, ar tai būtų makrokoordinavimas, ar e, kiti klausimai. Ir galėčiau atsakyti, kad taip, jei nebūtų G20, viskas būtų daug sudėtingiau. Pateiksiu kelis e, pavyzdžius susijusius net ir su Obama sprendimais kai e, per G20 kontekstą žmonės tiesiog, e, nepaisant jų skirtumų, buvo priversti grįžti atgal prie diskusijų stalo ir toliau viską aptarinėti. G20 tikrai turi didelės galės ir gali padėti sustiprinti atskaitomybę. Dar paskutinė pastaba dėl e, reformų. Būtina keisti valdymą, struktūrą, uh, ir pateiksiu Pasaulio banko pavyzdį. Per pastarį vystimosi komiteto posėdį visų besivystančių šalių ministrai, kurie pasisakė, taip pat ir ministros, E, Europos, atsiprašau, ministrai labai skeptiškai vertino tai, kad e, pasaulio bankų reikia daugiau kapitalo. Na, o kalbantys besivystančių šalių ministrai sakė, kad be abejo, po šios krizės pasaulio bankų reikia stipresnio, didesnio, reikia jam daugiau lėšų ir turime didinti kapitalą. Kodėl skiriasi taip nuomonės? Jos skiriasi priklausomai nuo to, kokių šalių atstovai pasisako. Aš visuomet žmonėms sakau, kad jei nenorite įnešti savo lėšų, tai puiku galite to nedaryti. E, pabandysime iš kitur gauti lėšų, tiesiog suvokite, kad daugiau lėšų yra, turės ir tam tikrų pasiekmių valdymui. Tai yra, aišku, puikus dalykas pačiam bankui, nes yra sukūriama papildoma atsakomybė naujiems dalyviams. Todėl aš raginu jūs, kaip europiečius, suprasti, kad, na, e, jei bus daugiau raginimų, galiausiai tikrai daugiau kažko ir pasieksite ir sustiprinsite instituciją. Aš taip pat noriu užduoti porą klausimų. Pirmas labiau toks provokacinis. Turime PPO. Ar nereikėtų turėti kažko panašaus ir finansų srityje, pavyzdžiui, pasaulinės finansų organizacijos, tokios, kuri nustatytų standartus, turėtų stebėsnos ir kontrolės funkciją E, ir galėtų įvesti kitus mechanizmus. Na, o tie, kas būtų organizacijos nariai, turėtų paklusti organizacijos taisyklėms. Antras klausimas būtų toks. Žvelgianti besivystančias šalis, matome, kad jos kenčia nuo dviejų problemų. Visų pirma, labai e, didelio masto juodosios ekonomikos, rengimo mokėti mokesčius ir taip pat nuo didelės korupcijos. Panašu, kad kai kalbam apie įvairiausius gelbėjimo paketus, pavyzdžiui, paramą tokiam šalim, mes sistemiškai nesprendžiam šių trijų problemų, kurias aš ką tik paminėjau, tad ką galėtumėm dėl to daryti. Kitas dalykas. Pone Molina sakė, nereikėtų nutolti nuo tų senųjų standartinių principų. Uh, Bet aš kaip tik norėčiau paklausti, gal krizės akivaizdu ir po krizės kaip tik ir turėtumėm kažkokių naujų priemonių imtis. Bent jau Europoje matome, kad egzistuoja poreikis nukrypti nuo tų standartinių, taip vadinamų teisingųjų principų. Aš pats esu liberalas ir prieš kelis metus tikrai nebūčiau pasakęs, kad dabar teikiami pasiūlymai yra geri, o dabar man jie atrodo tikrai visai nieko. Ir dar vienas klausimas dėl Kinijos ir Afrikos vaidmens. Norėčiau, kad įvertintumėt jų vaidmenį. Ir taip pat paprašysiu Paskal Konfand užduoti dabar dar savo klausimą ir tuomet jau diskusijos dalyviai galės atsakyti bendrai visus klausimus. Na, su kitais komiteto nariais mes prieš kelis mėnesius susitikome su tarptautinės darbo organizacijos vadovu ir e, kalbėjome apie tai, kad reikia glaudesnių ryšių su TVF taisyklėmis ir reikalavimais. Ką Jūs apie tai manote? E, galbūt reikėtų tokią kažkokią bendrą įmonę sukurti. Tai yra, kad TVF kartu su TDO dirbtų kartu kartu ir kartu vyktų pas partnerius, kalbėtų, teiktų savo pasiūlymus ir taip toliau. Tad gal reikia keisti iš esmės politiką. Antras klausimas dėl prekybos ir klimato kaitos. Ką manote apie Sorov pasiūlymą dėl anglies pridėtinio mokesčio? Ar jis įmanomas, ar galėtų būti taikomas praktikoje skirtingose pasaulio šalyse ir ar tai galėtų tapti realybė. Kas nori pradėti atsakinėti klausimus? Na, dėl bendrųjų misijų TVF ir kitų tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, tarptautinės darbo organizacijos, ar tai pasiteisintų? Taip, jau Ukrainoje, kiek žinau, vyksta eksperimentinių tokių projektų ir jie pasiteisina todėl, kad yra apjungiamas skirtingos nuomonės. Vis dėlto TVF turi vieną struktūrinę problemą. Tai nėra institucija, kuri buvo įsteigta su tikslu dirbti su mažas pajamas gaunančiom šalim ir besivystančiom šalim, todėl kad pačioje institucijoje nėra gerų ekonomistų, tai yra iš esmės struktūrinė pačios institucijos problema. E, jiems buvo numatytas visai kitoks vaidmuo, jiems numatytas kitas mandatas. Tad taip vis dėlto trumpalaikiai perspektyvui tokios bendros iniciatyvos yra gerai, bet ilgalaikiai jos vis dėlto nepasteisintų. Dėl finansavimo standartų. Kaip supratau, kalbėjote apie finansavimą iš šiaurės į pietus. Taip, kodėlgi ne? Vis dėlto jūs sakėte, kad jūs kaip liberalas manote, kad galbūt reikėtų naujovių kažkokio, bet aš esu kairių pažiūrų ir mano nuomonė šiek tiek kitokia. Ir, na, nežinau, galbūt veiksmingumo prasme būtų geriau nesukurti naujų institucijų. Na, o dėl standartų nustatymo paramos įkėjams yra tokie veiksmingumo standartai. Yra Paryžiaus deklaracija, yra OECD, yra kitos institucijos, yra jungtinių tautų agentūros atitinkamos ir galbūt vietoj naujų sistemų kūrimo reikėtų pažiūrėti, kaip pagerinti dabartinės taisyklės ir e, organizacijas. Dar vienas svarbus dalykas. Visi šie standartai yra patvirtinti abipusių principų, e, jie dėl jų susidarėta per dėrybas, tad jie yra laikomi teisėtais abiejų dėrybų pusių. Tai yra svarbus aspektas. Ir nesvarbu, ar kalbam apie jungtinių tautų vystimosi fondą, ar apie kokį kitą fondą, vienai par kitaip, tai turi būti teisėta sistema, teisėtas forumas, per kurį galima teikti paramą iš šiaurės į pietus. Ir nukrypstant dar nuo tų standartinių, tradicinių taisyklių, e, turiu pasakyti, kad taip, reikia kažkokių pokyčių Ir e, pirmoji diskusijų daly vienas iš kalbėtojų pasakė, kad Europoje nėra tradicijos naudoti spekuliavimo veiklą. Mes savo pinigus užsidirbame gamindami pramoninės prekes. Ir iš esmės tokia pramoninė politika ir vystimosi politika, kurios mes laikomės, pastarosius 30 metų yra neprieinama besivystančioms šalims ir galbūt būtent joms reikėtų pritaikyti tas tradicinės stereotipinės priemonės. Labai trumpai atsakysiu. Dėl anglės pridėtinės vertės mokesčio. Aš asmeniškai manau, kad anglies mokestis būtų geresnis sprendimas nei prekybos angli, anglimi sistema pasauliniu mastu. Nes e, dėl paprasto mokesčio būtų mažiau problemų, nekiltų ginčių dėl leidimų tai sistemai, nebūtų problemų dėl korupcijos, dėl stebėjimo ir taip toliau. Vis dėlto turiu pasakyti, kad anglės pridėtinės vertės mokestis E, gali dar papildomai sukelti tam tikrų klausimų. Visų pirma, tai, ką dažnai sako Kinija. Juk Kinija tapo didžiausia teršėja, ne todėl, kad nori taip daryti, o todėl, kad tapo pasaulinė gamikla, fabriku. Jei įvesime šį anglės pridėtinį mokestį, tai pamatysime, kad tai tikrai padarys didžiulę įtaką Kinijos gamybai ir tuomet e, bus nebeaišku, ką daryti su nutekėjimu, ką daryti su pramonės ir gamybos perkelimu ir taip pat neaišku, ką tai reikš konkurencingumą atskirose sektoriuose. Kitas svarbus klausimas būtų toks. Kaip koordinuoti šį mokestį įvairiose jurisdikcijose? Aišku, galima vienašališkų principų įvesti mokestį savo jurisdikcijoje ir tai gali turėti vairių pasiekmių. Kita galimybė būtų galbūt per TVF ar kitas institucijas bandyti koordinuoti mokesčio lygį. Ir dar vienas kylantis klausimas yra toks. Kai surenkamos lėšos tam tikroje jurisdikcijoje, ar tos lėšos liks tik to jurisdikcijoje, ar visos surinktos lėšos ir įplaukos eis į bendrą pasaulinį fondą, iš kurio paskui bus perskirstomos. Tad uh, Kaip matote, dar yra labai daug neaiškumų dėl šio klausimo. <laughs> Dėl pasaulinės finansų organizacijos reikalinga reguliuojamas pasaulio finansams tam tikra um, makro dimensija, tai yra TVF, kalbant apie mikro dimensiją Tai yra ne tik bankai, tačiau garantinių vertybinių popierių rinkos, e, draudimai, e, įvairūs likvidumo, mokumo režimai veikia ištisas e, standartų reguliavimo priežiūros institucijų tinklas. Kol kas dar e, nėra pripažįsta, kad G20 tapo tarptautinės e, finansinės santvarkos e, priežiūros institucija. Tarptautinė finansų, tai yra pasaulio finansų organizacija būtų e, pakankamai lengva sukurti, tapti tam tikrą supernovą. Visose besivystančiose šalyse per pastarosius dešimt metų buvo smarkiai mobilizuojami vidiniai ištekliai. Indija 20-30 procentų bendravidaus produkto sukūriama e, šalies viduje Taip pat Afrikos, Pietų Amerikos valstybės atitinkamai padidino savo biudžeto apimtis. Nukrypimas nuo tradicijų ortodoksiškumo. Viena iš priežasčių, kuris sukėlė krizę, buvo tai, kad jis visas pasaulis nukrypo nuo e, tradicinio mąstymo, e, tačiau e, besivystančios valstybės liko prie jo. Dėl Kinijos ir Afrikos galiu pasakyti, kad Kinija, Indija ir kitos valstybės labiau derina savo veiksmus su DAK valstybėmis nes DAC valstybių teikime parama 80 procentų yra skirta socialiniams reikmėms. E, Kinijos, Indijos, kitų valstybių e, teikiamos paskolos yra skirtos infrastruktūroms projektams. Kinija, Indija ir Arabų fondai šiuo metu e, finansuoja pusantro karto daugiau infrastruktūros projektų Afrikoje E, nei Pasaulio bankas, Afrikos vystimosi bankas ir visi vakarų donorai kartu sudėjus būtent dėl tų investicijų e, Afrikos energetiniai pajėgumai išauks šešis kartus. Jūs norite, siekite papildomumo, tačiau e, jūs taip pat reikalaujate ir atitinkamų skaidrumo bei atskaitomybės dalykų. Pirmans perės apibendrinimui. Ačiū labai. Kaip dažnai tokių klausimų metu nėra paprasta apibendrinti diskusijų. Norėčiau išskirti tris aspektus, apie kuriuos šiandien daugiausiai buvo kalbama. Ir aš remsiuos daugiausiai mūsų pagrindinio prelegento Tomaso Padojo Skiopa mintimis Jeigu Europa ir nesukėlė šios krizės, tai ji gali tapti krizės auka, jeigu mes krizės neįveiksime. Todėl e, pirmininkė reiktų užduoti savo klausimą, kaip mes turėtume teikti vystamąją pagalbą. Buvo daug kalbama apie koordinavimo metodą ir kalbama apie e, tai, kad ES gerai veikia tik tai savo kontinente. Šią mintį būtų galima pratesti ir įtraukiant e, švietimo aspektą, kurį aš aptariau su e, savo koordinatoriumi neseniai. reiktų pasvarstyti apie tai, kaip turime reformuoti ES vykdomą politiką Lisabonos sutarties kontekste. Kalbant apie regioninę ir tarptautinę integraciją, Europa negali laukti, kol situacija taps tobula, kad pradėtų imtis veiksmų pasauliniu mastu. Mes turime veikti lygiai grečiai. Ir anksčiau tą jau darėme. Anksčiau laiko išplėsdami ES, jeigu būtume laukę, kol įspręsime visas e, problemas, pavyzdžiui, e, mokesčių rojų problemą, kurią reikia aptarti su šveicarais ir kitais kaimynais, mes niekuomet nepajudėsime iš vietos šie aspektai yra, yra svarbus. Dabar norėčiau pereiti prie tarptautinės valiutos klausimo. Dabar veikianti sistema yra nelogiška, egzistuoja valiutų rezervai ir e, valiutų, e, valiutos, pasaulinis valiutos rezervai tuo pačiu metu yra ir vienos iš pasaulio valstybių nacionalinė valiuta. Ši situacija yra tokia situacija yra pavojinga. Mes kalbame pasaulyje apie e, keiti, valiutų keitimų kursus ir jų sąsąją su prekyba. Galbūt mums reiktų pasaulinės finansų organizacijos, tačiau jeigu ją įsteigsime, turėtume peržiūrėti iš esmės e, TVF įgaliojimus. Tai yra įmanoma tik tai pakeitus fondo valdymą ir struktūrą. Todėl yra labai svarbu ES čia laikytis nuoseklios pozicijos. Antroje e, diskusijos dalyje. Buvo kalbama apie pasaulinį e, valdymą ir Europai tenkantį svarbų vaidmenį. Galiu pritarti tik išsakytoms mintims, tačiau taip pat pritariu pono Šonmeisterio idėjai. Jis minėjo, kad e, JAF veikia tam tikros kitokios taisyklės. kurios reglamentuoja finansinę veiklą ir aš jo išsakytus e, argumentus vertinu kaip labai naudingus. pat e, jūs pateikėte tam tikrą kapitalizmo apibrėžimą. Po antrojo pasaulinio karo e, buvo vienas etapas, tai yra ekonominės gerovės etapas, po to jis perėjo E, į finansinį kapitalizmą, tai realinis kapitalizmas, į finansinį kapitalizmą perėjo. Paskutinėme diskusijos etape man e, labiausiai e, krito į akį mintis, kuomet prelegentai kalbėjo apie teisėtumo problematiką, apie finansinės krizės sprendimo būdus, siekiant pažangos ir svarbu užtikrinti atitinkamą atstovavimą įvairiose institucijose. Dėl G20 visi arba dauguma sutarė, kad ši struktūra yra geresnė nei G7, tačiau tai yra tik tai tarpinis žingsnis siekiant užtikrinti geresnį valdymą ir jo kol kas nepakanka. Todėl E, atveria galimybės diskutuoti apie tarptautinių finansinių institucijų organizacinę struktūrą. Šioje diskusijoje europiečiai turi prisijimti savo atsakomybę arba savo atsakomybės dalį. Taip pat yra svarbus klausimas susijęs su besivystančiomis valstybėmis, su joms teikiamomis paskolomis ir su e, jomis susijusiomis atitinkamomis sąlygomis. Čia reikia nepamiršti socialinės atsakomybės aspekto, jį taip pat reikia įtraukti į mūsų dokumentą, nes įmonių socialinė atsakomybė e, šią savoką visą laiką naudojasi tarptautiniai koncernai <clears throat> tam, kad pagražintų savo veiklą trečiojo pasaulio šalyse. Europoje egzistuoja labai graži koncepcija, tačiau ES įmonės besivystančiose valstybėse nesielgia dažniausiai taip kaip e, Europoje. Aš, e, kaip pranešėja, e, norėčiau padėkoti visiems dalyviams už jų pateiktą analizę ir mintis. Pirmininkas dėkoja visiems prelegentams už tai, kad atvyko ir taip pat visiems dalyviams dėkoju už kantrybę bei įdomius klausimus. Ačiū. Thank you. Thank you for your contribution. I, I, I could take that again. Okay.